So, ladies and gentlemen, good afternoon. Ir ponai, laba diena. Pradėkime šiandienos posėdį, užsienio reikalų komiteto posėdį. Pažvelgiai darbo atvarkę, pamatysime, kad ją šiek tiek reikia pakeisti. E, darbo atvarkę koreguosime taip. 12 punktas, aktyvus dialogas dėl Europos, pili, Europos su piliečiais bus svarstomas prieš 11 darbo tvarkės punktą, tai yra 7 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kalbu apie trečiadienio rytą. Taigi, jeigu niekas tam neprieštarauja, mes ir tokiu būdu pakoreguosime posėdžio darbo tvarkę. Kaip įprasta, dar reikia patvirtinti ir ankstesnių posėdžių protokolus, tai yra sausio 8, sausio 13 dienų e, protokolus. Na ir jeigu nebus pastabų sekretoriatui iki rydienos ryto, tų e, posėdžių protokolai bus laikomi patvirtintais. Prieš pradedant darbą norėčiau pasveikinti naują komiteto narį, Gerpribetič, kuris sėdi štai čia netoliese. Jis dirbs vietoj Mišelio Rokaro. Pone Pribetič, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Taip pat dar turiu žinutę iš Webstream komandos. Turite naudoti savo mikrofonais, nes priešingų atveju neteisinga pavardė pasirodys internete e, šalia jūsų, nes, kaip žinote, šio komiteto posėdžiai yra transliuojami internetu. Na ir po šio skelbimo mes galime pereiti prie pirmojo darbo tvarkės punkto aptarimo, tai yra ES ir Brazilijos strateginė partnerystė ir žodį suteikiu pranešėjai, poniai Marijai Eleni Kopa, prašau. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Per pastaruosius keletą metų ES turėjo gan plačius santykius, toli siekiančius santykius su Brazilyje. Ir dėl to manau, kad reikia mm, išsamaus koordinavimo pagrindo šiems santykiams. Aš manau, kad tai yra aktualu ir ES ir Brazilijai stiprinti santykius, kurie pagristi istoriniais, ekonominiais e, ryšiais, taip pat bendromis demokratinėmis vertybėmis, teisinės valstybės mm, viršenybės principais ir taip toliau. Taip pat, aišku, klimato kaita, darnus vystimasis ir brandolinio ginklo neplatinimo klausimai yra aktualūs aktualūs ir Brazilijai ir mums. Septintaisiais metais e, Lisabonoje vyko pirmasis susitikimas ir buvo nuspręsta pradėti strateginę partnerystę. Antrasis susitikimas vyko 8 metų gruodžio mėnesį. Abi pusės, abi šalys nusprendė parengti veiksmų planą. Mano pranešime kalbama apie pačius svarbiausius dalykus, kuriems reikia daugiausiai skirti dėmesio, jeigu norime sustiprinti santykius tarp dviejų šių šalių. Brazilija yra labai svarbi valstybė, kalbant apie dėrybą su Merkosūro valstybėmis. Na ir dar vienas dalykas, aš manau, kad Brazilija gali suvaidinti esminį vaidmenį, sprendžiant region, regionius konfliktus Latino Amerikoje. E, ji galėtų padėti sustiprinti tai, ką regione. Na ir atsižvelgiant į ekonominę pasaulinę krizę, aš manau, kad ES ir Brazilija turi bendradarbiauti PPO rėmuose tam, kad Dohos vystimosi raundas būtų užbaigtas sėkmingai. Dabar kalbant apie finansinės sistemos reformą, aš manau, kad Brazilijos indėlis ir taip pat Brazilijos dalyvavimas tarptautinėse institucijose gali smarkiai prisidėti prie finansų rinkų sureguliavimo. Mano pranešime taip pat kalbama apie energetiką, biokūrą, energijos, energetikos apsaugą, skurdo mažinimą. 13 pakeitimų buvo pasiūlyta mano pranešimu ir aš norėčiau padėkoti kolegoms už tuos pateiktus pakeitimus. 16 iš 13, iš 13 pakeitimų e, yra mano vardu. Aš tuos pakeitimus pasiūliau tam, kad būtų atnaujintas šiek tiek pranešimas atsižvelgiant į antrojo viršūnių susitikimo rezultatus, to susitikimo, kuris įvyko Rio de Žaneire gruodžio mėnesį. Na ir aš manau, kad trečiasis pakeitimas man tikrai yra priimtinas. Kalbu apie tos dabar, kurios pasiūlė kiti kolegos. Manau, kad trečiasis pakeitimas yra na, svarbus, taip pat ketvirtasis man yra priimtinas. Šeštasis pakeitimas jau atsispindi E paragrafe, dėl to nemanau, kad reiktų dar ką nors papildomai keisti, dėl to šeštasis pakeitimas man nepriimtinas, dabar septintasis pakeitimas turiu pasakyti, kad na, ne visiškai jis man yra suprantamas, kadangi yra daroma nuoroda į tuos principus, kuriuos ir taip na, Europos Sąjunga nuolatos atsižvelgia. Aštuntasis pakeitimas nėra priimtinas man taipogi. Kalbama, kad ekonominė krizė pažeidžia mažiausiai, mažiausiai palankėję situaciją esančių žmonės ir man tai nėra priimtina. Aš manau, kad jis krizė paveikia visus žmonės. Dešimtasis pakeitimas atsispindi L konstatuojamoje dalyje. Dėl to nemanau, kad reiktų jį tvirtinti. Dabar dvyliktasis pakeitimas. Čia kyla problemų, kadangi kalba eina apie kontroversiškus klausimus. Tačiau nemanau, kad šiame pranešime reikėtų spręsti tas kontrovers, tos kontroversiškus klausimus. Kalbame apie bendrąją strategiją, kurią tvirtinsime su Brazilija. Na, o mano minėtame pakeitime daugiau kalbama apie mokslinius tyrimus. Dėl komitetų pateiktų nuomonių aš atsižvelgiu į visus tos papildomus dalykus, kurie nėra įtraukti mano pranešimą. Dėkuoju. Like Kas norėtų pasisakyti? Gracias. Presidente, bueno, en primer lugar, felicitar a la ponente. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėją ir padėkoti jai, nes tai pirmasis jos pranešimas ir ji puikiai padirbėjo jį rengdama. Tai pranešimas svarbia tema yra dėl ES ir Brazilijos ryšių stiprinimo. Aš pateikiau keletą pakeitimų, e, tarp jų ir trečiąjį pakeitimą. Pranešėja jam pritarė, tačiau ji nepritarė kitiems. Jis minėjo, kad šeštasis pakeitimas yra jau įtrauktas į pranešimą ir berots jį taip pat sakė, kad dešimtas pakeitimas nėra aiškiai suformuluotas ir nelabai suprantu, kodėl jį nusprendė jo nepriimti, nes jame kalbama apie klausimus, kurių ji neaptarė, apie bendradarbiavimą kovoje su, be, su terorizmu, prekyba narkotikais ir nusikalstamumu. šiuos klausimus mes jau keletą metų minime pranešimuose e, dėl bendradarbiavimo tarp ES ir trečiųjų šalių ir mes visada minime apie bendradarbiavimą kovojant su tarptautiniu terorizmu, prekyba narkotikais ir nusikalstamumu. Manau, kad jie gali būti traukti ir e, į pranešimą dėl santykių su Brazilija, nes tai yra nuolatinės grėsmės keliančios grėsmės saugumui ES ir pasaulyje. Taigi mes paprastai tuos, tokias nuorodas įtraukiame, todėl nesuprantu, kodėl pranešėja nenori tam pritarti. Taip pat nesuprantu, kodėl ji nepritarė 12 pakeitimui. Ten kalbama apie bendradarbiavimo branduolinių tyrimų srityje skatinimą bei um, žymųjį ITER termobrandolinio reaktoriaus statybos projektą. ITER projektas tapo didelę sėkmę ir žinau, kad kalbant apie brandolinę energiją, frakcijų nuomonės išsiskiria, o ITER projektas yra kas kita. O Graikija, pranešėjai yra iš Graikijos, dalyvauja daugelyje institucijų ir organizacijų, kurios vykdo tyrimus šioje srityje. Taigi tikėčiausi, kad Graikijos atstovė būtų palankiai nusiteikusi dėl bendradarbiavimo su Brazilija tokioje srityje ir na, tikėjausi, kad tam pakeitimui bus pritarta. Ačiū. Gracias, presidente. Bueno, yo también agradecer a la señora Copa eh, por... Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti poniai Kopa. Šiame pranešime yra aptarti pozityvus ES ir Brazilijos santykių aspektai. Man džiugu, kad jį pritarė frakcijos teikiamam pakeitimui dėl, dėl Brazilijos kaip lyderės vaidmens, kuri gal, kurį ji gali suvaidinti Latino Amerikos žemynė bei Karibų regione. Latino Amerikos ir Karibų regione regiono integracija vyksta šiek tiek kitaip nei integracija Europos Sąjungoje. Kaip žinote, ekonominė, finansinė ir maisto produktų krizė atskleidė, jo gali būti sunku pasiekti, užbaigti ES integraciją ir pasiekti ekonominės sanglaudos. Atsiprašau, kad nukrypau nuo temos. E, ir, ir regioninis bendradarbiavimas aptariamas daugia šalio požiūrio pagrindu. Pone Kopa taip pat kalba apie imigraciją ir kalba apie ją iš e, imigrantų požiūrio taško. Taip pat e, nepamirštami paminėti tūkstantmečio plėtros tikslai bei Brazilijos vaidmens, lyderės vaidmens, pavyzdžiui, ekonomikos vystimosi užtikrinime. Taigi mes žiūrėjomės, kad pritarta mūsų teiktam pakeitimui. Teikėme dar du pakeitimus, kuriems nepritarta, bet mes jų nesijimsime. Mes manome, kad septintasis pakeitimas yra tikrai labai svarbus. Kai kalbame apie ekonominius santykius strateginėje partnerystėje, ekonominiai ir prekybos santykiai, tuose santykiuose turime nepamiršti skirtumų ir netolygumų dviejų regionų santykiuose, nes tai yra du skirtingi regionai. Toliau aštuntasis pakeitimas jį taip pat teikia mano frakcija. Iš tikrųjų, kaip ponia Ko paminėjo, ekonominė krizė palėtė visus, be, iš tikrųjų taip, bet ne visus vienodai. Taigi, jeigu jau kalbame apie strateginę ES ir Brazilijos partnerystę, tai turime užtikrinti, kad e, labiau pažeidžiami ir neapsaugoti turėtų daugiau galimybių ir priemonių mm, išbristi iš krizės. Nes, tarptautinis, nes juk ši krizė buvo sukurta tarptautinio finansų sektoriaus ir bankų. Ir tai visiškai nes, nesusiję su mm, Brazilijos ir Europos darbininkais. Ačiū toliau, ponia Ana Gomeš. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Norėjau padėkoti poniai Kopai už mums pateiktą puikų pranešimą projektą. Labai svarbu parlamentui išdėstyti savo poziciją pozityviai ir pateikti rekomendacijas tarybai, kuriuose pabrėžiama, kokia svarbi yra strateginė partnerystė su Brazilija. Brazilijos reikšmė globalizuotame pasaulyje auga Ir taip atsitinka todėl, kad Brazilijos kultūrinė ir politinė patirtis yra labai turtinga. Matome, kad toje šalyje e, gyvena skirtingų rasių, skirtingų kultūrinių vertybių ir e, skirtingų istorijų atstovai. Be to, globalizuotame pasaulyje, kuriame dabar visi gyvename, e, tiems dalykams e, skiriama vis daugiau dėmesio. Aš kaip Portugalė ir socialistė manau, kad tarp Europos ir Brazilijos šiandien yra labai daug bendrų elementų. Mes galime todėl gauti naudos iš aktyvaus strateginio dialogo ir konsultavimosi su Brazilija jungtinėse tautose ir kitose daugia šalėse institucijose. Mes turėtume siekti tokios sinergijos, kuri būtų veiksminga. Sutinku beveik su visais pateiktais pakeitimais. Ir manau, kad pono Janėts pateikti prieštaravimai kopos pozicijai dėl tarptautinio terorizmo ir priekybos narkotikais yra susijęs su tuo, kad e, pirmosios dalies L papunktyje apie tai jau kalbama. Iš esmės, pono Janės ir Kopos pasiūlymuose reikšminio skirtumo nėra. Dar vieną pakeitimą siūlo ponas Janis tai yra antrasis pakeitimas, ir jame kalbama apie Brazilijos dalyvavimą ITER projekte. Kai aš pirmą kartą pamačiau tą pakeitimą, man kilo nemažai bejonių, turiu pripažinti, ir nesutikau su juo iš pradžių. Bet dabar, išanalizavusi šį klausimą, pamačiau, kad ponas Janisas neklysta. Tarptautinėme ITER projekte Junktinės Amerikos valstijos, Japonija, Pietų Koreja, Indija, Rusija ir Kinija dalyvauja jau dabar. Čia nekalbame apie mokslinius tyrimus susijusius su brandoliniu skilimu ir brandolinių bombų gamyba. Čia mes kalbame apie brandolių susiliejimą, kuris yra labai svarbus siekiant švaresnės ir pigesnės energijos. To pasiekti įprastinėse atominėse elektrinėse yra neįmanoma. Todėl manau, kad būtų prasminga sutelkti jėgą su Brazilija šiame projekte. Aš e, galiu pasakyti, kad dažnai kalbame apie uh, brandolinio nepla, ginklų neplatinimo klausimą ir neretai su Brazilija, Indija ar kitų valstybių atstovais e, nuolat kal, kalbame apie tai, kad nereikia kurti brandolinės e, energijos kariniams tikslams. Bet e, kai kalbam apie taikę energiją, Braziliją į projektą reikėtų įtraukti. Tokiu būdu sukurtume partneriškus ryšius, kurie būtų naudingi kovojant su ginklų platinimu. Ačiū, ponas Rausing. President. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ar galiu kalbėti daniškai? Taip. Uh, ja, ja, Ačiū. Aš esu ITER projekto didžiulis rėmėjas. Ir prieš kurį laiką Junknės, e, uh, Europos Sąjunga ir Japonija labai kovojo dėl šio projekto vietos. Japonai skiria milžiniškus pinigus. E, dvigubai daugiau milijonų eurų negu ES, kad tik ta vieta patektų į, į Japoniją. Tačiau Prancūzija ir Ispanija čia buvo svarbesnės. Matome, kad siekiame pasinaudoti naujomis energetikos gamybos galimybėmis. Moksliniuose darbuose dalyvauja daugelis valstybių ir norime, kad ta pramonės rušis kuo geriau tobulėtų. Kai pakeisime energijos, kai kalbame apie energijos šaltinių keitimo procesą norime visi dalyvauti, bet supraskime, kad ITER projektas negali e, būti suteiktas už ačiū. Mes turime susimokėti, Reikia dėl to dėrėtis, nes visos dalyvaujančios valstybės ir jų pramonė e, gaus labai daug naudos iš šiter projekto suteikiamų galimybių. Todėl ES turi dalyvauti šiame procese ir būtina atverti duris toms šalims, kurios taip pat nori įsijungti tą projektą ir tą reikėtų padaryti kuo greičiau. Mano nuomonė, e, komercializacija turbūt e, yra 50 metų pažangesnė negu mes, bet aš manau, kad mes dar nevėluojame. E, Sesifar, ponė Ma Marija Kopa apibendrins diskusijas. Ačiū labai, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė. Na ir pirmiausia, ponų Janits, norėčiau pasakyti, kad dešimtasis pakeitimas, kaip sakė Ana Gomeš, Na, mano tekste yra visas punktas skirtas um, kovai su tarptautiniu terorizmu, priekyba narkotikais ir nusikalstamumu, priekyba e, šaunamaisiais ginklais. Tai aš manau, kad dešimtajame pakeitime tiesiog yra kartojama tai, kas ir taip jau yra pranešime. Kitas kolega palėtė nemažai klausimų, aš norėčiau padėkoti už jo pastabas. Tiesa, kad ekonominė krizė matyt labiausiai paveikia mažiausiai palankiomis sąlygomis gyvenančių žmonės. Tačiau aš manau, kad tai yra daugelypės diskusijos ir aš na, nenorėčiau pridurti papildomų dalykų, kur na, būtų kalbama tik tai apie vieną krizės aspektą. Na, o dėl ITER e, projekto, apie kurį kalbėjo nemažai kolegų, kaip jau anksčiau ir minėjau, Šis pranešimas skirtas bendrai ES strategijai. Ponas Janeš e, nori, kad aš konkrečiame punkte apie tai užsiminčiau, tačiau tas konkretus punktas yra labai bendro pobūdžio. Tiesiog kalbama apie tai, kad reikia plėtoti energetiką, kad reikia gaminti energiją taip, kad būtų galima išskirti kuo galima mažiau CO2 emisijų, taip pat, kad reikia pasitelkti atsinaujančios energijos šaltinius. Na, o aš nemanau, kad reiktų minėti kažkokius tai konkrečius projektus. Ir jeigu paminėtumėme tik tai ITER projektą, o kitų nepaminėtumėme, tai būtų viskas na, nušviečiama per dėm vienpusiškai. Nebūtų teisinga. Jeigu būtų daroma nuoroda ITER tame punkte ir apie ITER daugiau niekur nebūtų kalbama, kažin ar tai būtų pravartu. Taigi aš matyt savo pozicijos neatsisakysiu. Dar kartą dėkoju visiems už pastabas ir norėčiau padėkoti Europos komisijai ir komiteto sekretoriatui už puikų bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Ačiū dar kartą. Thank you, Madam Kopa. Ačiū poniai Kopai. Na, o dabar norėčiau Jums priminti, kad balsuosime rytoj po pietų dėl šio klausimo. Na, o dabar turime daryti trumpą pertrauką, kadangi dabar laukiame Tadžikistano Respublikos prezidento atvykimo, taigi keletui minučių skelbiu pertrauką.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 Norėčiau pasveikinti svečią, poną Ramon, Tačikistano Respublikos prezidentą, pirmą kartą lankantis Bruselėje, taip pat jo delegacijos narius ir ypatingai poną Zarifį, Tačikistano užsienio reikalų ministrą, taip pat ambasadorių. Dėkoju, kad atvykote. Taigi, ponė prezidentė, atvykote su labai rimta delegacija. Šiandieną dar yra Norman Houston, komisijos delegatūros vadovas Kazakstane, Kirgistane ir Tadžikistane. Jūs, ponė prezidentė, lankotės valstybiniu biudžetu, su valstybiniu e, vizitu Belgijoje, susitikote su Solana, ponu Baroso, komisarė Ferrero Valner, taip pat NATO generaliniu sekretoriumi, sekretoriumi taip pat e, Europos investicijų banko pirmininku. Centrinės Azijos Respublikoms ES ir mūsų parlamente yra skiriama daug dėmesio. Jūsų valstybė Tadžikistanas mums irgi yra labai svarbi. Ji yra Europos ir Azijos kryškelėje esanti valstybė. tarp šių dviejų žemynų Tadžikistanas buvo svarbus tranzito taškas. Taip pat yra parengta Centrinės Azijos strategija, taip pat Europos parlamento kolega Asdamir parengė, Osdamir parengė pranešimą šio klausimu. Mes labai domimės saugumo, stabilumo klausimais, taip pat žmogaus teisų, teisinės valstybės principų klausimų Centrinėje Azijoje ypatingai atsižvelgiant į ekonominius strateginius poslinkius, e, kilančius iššūkius Centrinėje Azijoje. Šis regionas, kuris yra taip arti Afganistano, yra labai svarbus strateginė prasme, tiesioginė ir netiesioginė prasme. Partnerystės bendradarbiavimo susitarimas tarp ES ir Tadžikistano buvo pasirašytas ketvirtųjų metų spalio mėnesį. Jis dabar yra ratifikuojamas valstybių narių. Graikija dar nėra ratifikavusi Tadžikistanas jau yra ratifikavęs šį susitarimą. Europos parlamentas ir mūsų e, pranešėjas ponas Peterli svarstys šį susitarimą artimiausioje ateityje. Taigi, atsižvelgiant į visus šios dalykus, mes mielai išklausysime jūsų, ponė prezidentė, kaip jūs vertinate mm, situaciją ir jūsų valstybėje, taip pat Centrinėje Azijoje, šiame regione. Taigi, ponė prezidentė, dėkoju, kad atvykote, dabar žodis suteikiamas jums. محترم جناب رئیس و وکیلان خانم ها و جنابان گرامی Pone pirmininkė, Jūsų ekscelencijos, gerbiami Europos parlamento atstovai, ponios ir ponai. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad esu labai patenkintas santykių tarp Tadžikistano ir Europos Sąjungos stiprinimu ir gilinimu įvairiose srityse. Ypač pastaraisiais metais tie procesai suintensyvėjo ir mes pasiekėme kokybinių aukštumų juose. Neabejoju, kad mano apsilankimas taps dar vienu akstinu toliau stiprinti tuos santykius politinėme, ekonominėme, politinėme ir saugumo sektoriuje, taip pat bendradarbiaujant regioniniu mastu bei tarptautiniais klausimais. Taip pat norėčiau paminėti, pabrėžti, kad e, aktyvus tarp parlamentiniai santykiai tarp Tadžikistano ir Europos parlamento užsimesgė 2004 metais. Susitikimuose mes kalbame apie bendradarbiavimą ir aptarėme tokius klausimus kaip tarp parlamentinis demokratinių procesų skaitinimas visuomenėse, žmogaus teisės, energetinis saugumas, kova su tarptautiniu terorizmu, narkotikų kontrabanda, kontrabanda ginklais ir korupcija. Taip pat manome, kad dar ne visos to tarp parlamentinio bendradarbiavimo galimybės yra išnaudotos. Europos parlamentas galėtų labiau paskatinti ir tobulinti tarp parlamentinį bendarbiavimą, pasidalinti patirtimi, parlamentarizmo darbo patirtimi, bet taip pat patirtimi žmogaus teisų užtikrinimo srityje. Mums reikia Europos parlamento palaikymo ir ekonominių santykių plėtotėje. Praėjusiais metais dvišalį priekybą tarp Tadžikistano ir ES valstybių sudarė, prie apyvartą sudarė daugiau nei 800 milijonų JAV dolerių, tai sudaro 20 procentų Tadžikistano išorės priekybos. Santykiai bendrai taip pat plėtojasi ir per pastarosius penkis metus užsienio priekybos apimtis išaugo tris kartus. Ir šiandien labiau nei bet kada turime e, skaityti su tarptautinė finansinė krize ir atitinkamai koreguoti prekybos apimtis. Kalbant apie eksporto apimtis, tai jos mažėja, e, ypač, pavyzdžiui, mažėja aliuminio ir medvilnės eksporto apimtis. Ir tai yra pagrindinės eksporto prekės, e, mūsų šalies eksporto prekės ir jų kaina ženkliai nukrito beveik 50 procentų. Ir būtent todėl reikia imtis netidėliotinų priemonių, siekiant sušvelninti įsisiautėjusios krizės pasiekmes. Mes norėtumėme Europos investicijų į mūsų ekonomiką, nes jos e, išsivystimo tempai dar yra gana nedideli. Kalbant apie energetinius mūsų šalies resursus, tai šiandien tik 5 procentai yra jos išnaudojami. Nemaža Tadžikistano Teritorijos e, suda, nemažą dalį Tadžikistano teritorijos sudaro kalnai ir labai nedidelė dalis mūsų aremos žemės yra laistoma, ten yra įrengta irigacinė sistema. Taigi mums būtina plėtoti e, irigacinę sistemą. Mes norime užbaigti Rogano e, hidroelektrinės statybą. Tai mums yra labai svarbus projektas ir Rogano hidroelektrinė statyba prasidėjo sovietmečiu. Ir pagal Uzbekistano ir Rusijos tyrimų institutų parengtus duomenis, tos hidroelektrinės e, statyba galėtų padėti mums išspręsti vandens trūkumo klausimą, panaudojant Amūro upės baseiną. Taip pat reikia atsižvelgti į tarptautinę mastų jaučiamą klimato kaitą. Mes, pavyzdžiui, kenčiame nuo sausrų ir situacija blogėja. Todėl būtina, kad kaimininės šalis aktyviai dalyvautų sparčiai įgyvendinant šį projektą. Ir mes apgailestaujame, kad bendrai padėtis Vidurio Azijoje yra mūsų nevisiškai tenkinanti, tai yra trūksta supratimo tame klimate. politinis godumas tampa gana svarbių veiksnių ir tenka su tuo skaitytis. Atsižvelgiant į šias aplinkybės, Europos sąjungos parama įgyvendinant tokius projektus yra labai svarbus dalykas, ypač ekonominėje srityje per 17 pastarųjų metų ES mums suteikė paramos, kurią, kuri bendrai sudaro 555 milijonus eurų, iš, ypač iš tacis programos įvairiausiose srityse. Pavyzdžiui, pasienio valdyme. Taip pat buvo dirbama dvišalio, remiantis dvišalio bendradarbiavimo dokumentu tas dvišalis bendarbiavimas turėtų būti toč, tačiau plėtojamas užtikrinant ir siekiant didesnio saugumo. Čia noriu paminėti ES strategiją Centrinėje Azijoje. Europai turėtų būti suinteresuota pat, turėti patikimą partnerį Centrinėje Azijoje. Taip pat reikia vienyti pastangas, kovojant su iššūkiais ir grėsmėmis mūsų pasienyje. Ir čia, kalbant apie bendradarbiavimo projektus ir finansavimą, tai mums reikėtų dešimt kartų daugiau finansavimo šioje srityje. Kalbant apie kovą su tarptautiniu terorizmu, politiniu ekstremizmu, e, tarptautiniu nusikalstamumu ir, ir pre, ne, kontrabandą narkotikais, tai mes galėtumėme suintensyvinti pastangas šioje srityje, jeigu turėtume daugiau galimybių. Taip pat galėtume siekti geresnio regioninio bendradarbiavimo, pavyzdžiui, užtikrinant Afganistano um, ekonominį atsigavimą. Kalbant apie saugumo bendradarbiavimą su Europos Sąjunga, norėčiau pakalbėti apie sienos e, valdymo pajėgumus. Europos Sąjunga skyrė daugiau nei 7,3 milijonų euro, eurų Tadžikistanui šioje srityje. Tai sudaro 30 procentų bendrų lėšų skirtų šiam tikslui. Bet e, vis dėlto tai ne, ne, neužtikrina poreikių patenkinimo. Tadžikistanas ir kitos centrinės Azijos šalis turi labai ilgą sieną su Afganistanu. Ilgiausia siena su Afganistanu. E, ji driekiasi per kalnų virtinės. Tai yra, mes turime beveik 1400 km sieną su Afganistanu. Ir per pastarąjį dešimtmetį, anot jungtinių tautų duomenų, Tadžikistanas buvo vienas svarbiausių šalių kovojant su kontrabanda ar narkotikais. Ir manau, kad būtent šis aspektas turi būti svarbus e, rengiant tolesnės pasienio valdymui skirtas programas. Ponios ir ponai, Šiuolaikiniai tadžikų visuomeniai labai svarbi užduotis yra švietimo sistemos plėtojimas. Ir tik tai tos šalis, kurios investuoja į švietimą, mokymus ir jaunąją kartą, gali tikėtis pažangos. Ir mes labai džiaugiamės, kad jauni tadžikai e, vis labiau domisi galimybėmis studijuoti Europos e, mokymo įstaigose. Manau, kad galimybė studijuoti Europos universitetuose padėtų sustiprinti ryšius, taip pat užtikrinti kultūrinius mainus. Mes tikimės, kad bus sustiprinta, kad bus toliau išplėtota Erasmus Mundus e, stipendijų programa nes kol kas e, tos programos dėka dar nepavyko patenkinti visų Tadžikistano poreikių. Ir mes norime, kad jauni Tadžikai e, vyktų mokytis į Europos universitetus. Taip pat siūlome kurti Europos laisvės institutą, kur, kur studijuotų ne tik mūsų šalis, bet, pavyzdžiui, ir Afganistano ir kitų Vidurazijos šalių studentai. Ponios ir ponai, tarp parlamentinių santykių plėtojimas tarp Tadžikistano ir Europos Sąjungos yra labai svarbus žingsnis. Tai leis sustiprinti bendarbiavimą ir užtikrinti didesnę pagarbą žmogaus teisėms ir vertybėms. Ir mes tikimės Europos parlamento paramos siekiant šių tikslų. Taip pat dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. Ačiū. So Dėkuoju, ponė e, prezidentė, už tai, kad nušvietėte galimybės mm, atsiveriančias siekiant išplėsti santykius tarp ES ir Tadžikistano. Norėčiau pabrėžti, kad šiandien susitinka ne tik užsienio reikalų komitetas, bet ir speciali e, Europos parlamento specialus darinys, tai yra delegacija, kuri dirba su e, E, tomis Azijos valstybėmis. Delegacija palaiko ryšių su Kirgistanu, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Molge, Mongolija. Šiai institucijai pirmininkauja, šiai delegacijai pirmininkauja mūsų kolegė Juknevičinė, kuri yra e, šios delegacijos pirmininkė. Jei suteiksime dabar žodį, prašom. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekscelencija prezidentė, dar kartą sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą. Man garbė matyti Jūs šioje salėje, o aš esu tarp parlamentinės delegacijos pirmininkė. Jau dabar esame sukūrę labai gerus santykius su Jūsų parlamentarais ir jau buvo surenkta nemažai susitikimų ir diskusijų. Mano nuomonė, jie buvo įdomus ir konstruktyvus abiems pusėms. Galiu tik tai pasakyti, kad apgailestauju, jog partnerysės ir bendradarbiavimo susitarimas dar nėra ratifikuotas vienos valstybės narės. Mes, kaip Europos parlamento nariai, turime šią problemą spręsti ir reikia šį formalumą sutvarkyti iki galo, nes be jo negalime e, visiškai išnaudoti šios vertingos ir naudingos priemonės. Praėjusiu metu spalio mėnesį, tiksliau 2007 metų spalio mėnesį, Strasbūrė vyko tarp parlamentinis susitikimas, kuriame mes susitikome su parlamentarais iš Dušambė. Šių metų balandžio mėnesį jau yra suplanuota e, kelionė į Dušambė Europos parlamento nariai vyks į komandiruotę ir aš labai e, su dideliu susidomėjimu jos laukiu. Taip pat norėčiau išskirti, kaip svarbu, kad jūs, e, ekscelencija prezidentė, lankotės Europoje. Svarbu, kad jūs jau susitikote su kad jūs jau lankėtės vienoje iš ES narių, Latvija, aš su jumis šiek tiek kalbėjausi, kai tik atvykote į parlamentą. Aš žinau, kad aplankysite ir kitas dvi Baltijos šalis - Lietuvą ir Estiją. O Latvijoje, kaip jūs sakiau, jūs buvote. Lietuva yra mano valstybė. Todėl, kalbėdamasi su jumis, ponė ekscelencija, preziden... ponė e, ekscelencija, bandėme aptarti, kas galėtų būti naudinga visoms trims Baltijoms šalims. Manau, kad mūsų šalis turi daug bendros patirties, kurią mes galėtume pasidalinti. Mes galime aptarti kelią į demokratiją, į ES jau įsitvirtinusių vertybių paskleidimą. Aš manau, kad besilankydamas tose šalyse jūs turėsite puikią progą visus šiuos klausimus aptarti. Norėčiau išsakyti vieną komentarą ir pateikti vieną klausimą, kurį jau minėjau ekscelencijai prezidentui. Tadžikistanas ir jo prezidentas turbūt turi didžiausią gimstamumo lygį regione, gimstamumo skaičių. Visame pasaulyje turbūt tai yra vienas didžiausių gimstamumo lygių. Galbūt, ekscelencija prezidentė, kai lankysitės Lietuvoje, mano šalyje, galėtumėt pasidalyti patirtimi, kaip mes galėtume tą padėtį pagerinti ir <laughs> mano šalyje, nes pas mus padėtis yra priešinga. Gyventojai sensta Lietuvoje ir padėtis tik blogėja. Rimčiau kalbėdama norėčiau paklausti ekscelencijos prezidento, ką jis galvoja apie galimybės suartinti bendradarbiavimą su ES? Kokiuose srityse mes galėtume bendradarbiauti? Kaip su visa ES galėtumėte bendrauti, kaip su Baltijos šalimis būtent galėtumėte bendrauti? Aš asmeniškai e, išvelgiu vieną gerą galimybę, kurią jūs jau prezidentė paminėjote susijusią su ES pagalba švietimo sistemos gerinimui, mokyklų statymui ir jaunų gyventojų e, gyvenimo sąlygų pagerinimui. Aš manau, kad e, tokia parama būtų labai svarbi. Kolegos, kaip jūs žinote, ES 2007-2013 metams 750 milijonų numatė skirti e, tam, kad būtų padėta Azijų, Centrinės Azijos valstybėms. Tokios programos kaip švietimo programa yra e, orientuotos į tų valstybių ateitį, į demokratijos raidą juose. Tai programa, kuri padės jaunoms visuomenėms, tokioms taip kaip Tadžikistanui, e, išgyventi. Pone prezidentė, dar kartą Jūs sveikinu Europos Sąjungoje ir aš tikiuosi, kad susitikimai Europos parlamente bus naudingi ir Jums. Labai ačiū, kad atvykote. Ačiū, ponė Juknevičianė. Pone Andrikinė. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė prezidentė. Sveikinu pirmą kartą apsilankiusiu Europos parlamente. Aš turiu du klausimus. Pirmiausia, Jūs kalbėjote apie energetikos saugumą. Energetikos saugumas yra ES politinės darbotvarkės prioritetas. Ar jūs matote konkrečių projektų, konkrečių galimybių, kaip Tadžikistanas galėtų prisidėti prie ES energetinio saugumo? Antras klausimas, ponė prezidentė, apie Afganistaną. Jūs kalbėjote apie Afganistaną pats Ar negalėtumėte įvertinti ES e, paramą tai valstybei? Kaip jūs vertinate ES ir jos valstybių narių paramą Afganistanui? Ačiū. E, Ms. Paleckis. Ponas Paleckis. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė prezidentė. Thank you, thank you. Ačiū, ponė prezidentė, už jūsų pasisakymą, už pasirengimą plėtoti santykius tarp jūsų šalies ir Europos Sąjungos. Norėčiau paklausti apie regioninį bendradarbiavimą. Kaip žinia, tai yra labai svarbi priemonė saugumui ir ekonominiams ryšiams stiprinti. Ko yra pasiekta regioninio bendradarbiavimo lygmenių E, turiu galvoje bendradarbiavimą su Tadžikistano kaimynais. Taip pat, kokie yra jūsų santykiai su tokiomis valstybėmis kaip Rusija ir Kinija? Ačiū. Thank you. Uh, Mr. President, you have the floor. Ačiū, ponė prezidentė, žodis jums. Пеш аз сама мехостам мина дори ходро баян курнам. Басавол. Pirmiausia, norėčiau padėkoti jums visiems. Pagrindinis šio lankymosi vizito Europos Sąjungoje m, mm, tikslas apsilaikyti ir Baltijos valstybėse Tai yra pirmasis Tadžikistano Respublikos prezidento oficialus vizitas tame regione. Na ir tikslas yra sustiprinti bendradarbiavimą, draugystės, ryšius, abipusiškai naudingus santykius su šiomis valstybėmis. Mes labai esame suinteresuoti tuo, kad mūsų valstybių žmonių santykiai, tautų santykiai taptų artimesni Ir turime tikrai puikus, puikius santykius, puikų bendradarbiavimą su šiomis Baltijos valstybėmis. Tačiau atsižvelgiant į šiandienos aplinkybės situaciją, reikia tos santykius pagerinti, sustiprinti su visomis pasaulio valstybėmis. Taip pat sukurti teisinį pagrindą mūsų bendradarbiavimui tam, kad žmogiškieji kontaktai taptų paprastesni. Mes tikrai džiaugiamės puikiais santykiais su Europos valstybėmis, su Europos Sąjungos šalimis, Europos parlamentu. Tie santykiai iš tiesų yra aukšto lygmens santykiai. Mes norime, kad toks bendradarbiavimas būtų plėtojamas ir toliau ir kodėl to norime. Visi suvokiame, kad šiandieninė pasaulinė situacija yra nelabai palanki ir, kaip sakiau pradžioje savo įžanginėje kalboje, Tadžikistanas yra labai svarbioje vietoje geografinė prasme. Taip pat mūsų 1450 km bendra siena su Afganistanu yra labai svarbu. Na ir visi puikiai žinome, kokia padėtis yra Afganistane. Taigi per pastaruosius 18-19 metų po Sovietų sąjungos žlugimo mes visi žinome, kokia yra situacija ir Tadžikistanas vaidina labai svarbų vaidmenį kalbant apie saugumą mūsų bendroje su Afganistanu sienoje. Tadžikistanas tam tikra prasme yra buferinė zona, kovojanti su narkotikų kontrabanda, ginklų kontrabanda. Taip pat tikriausiai visi žinote, kad Tadžikistanas po nepriklausomybės susidūrė su civilinio karo pasiekmėmis ir iš tiesų daug labai žmonių nukentėjo tų neramumų metu. Ir mes Tadžikistane turime tokį posakį, jeigu dega kaimyno namas ir jūs jam nepadedate, tuomet ta liepsna įsiplieks ir jūsų namuose. Na ir tikrai Tadžikistanas smarkiai nukentėjo dėl to karo, taip pat dėl teroristų išpolių Afganistane. Ir mūsų patirtis kovos su ter terorizmu yra tikrai nemenka. Mes, mes esame patys labai nukentėję nuo tų grėsmių ir nuo tų ter tartutinio terorizmo iššūkių. Dešimtmečio pabaigoje Aš kreipiausi į visas valstybės jungtinių tautų tribunolą, kad būtų sukurtas, užtikrintas didesnis saugumas tarp Tačikistano ir Afganistano sienos. Tačiau atsakymo į savo pasiūlymą negavau. Tiesiog gavau vieno sakinio atsakymą, tokį, tokią reakciją, ponė prezidentė, tai yra jūsų tik tai problema, mes turime savų problemų ir taip iki kaklo. Taigi pasaulinė padėtis visiems pasaulio tautoms, visoms pasaulio tautoms, visiems pasaulio žmonėms parodė, kad reikia suvienyti pastangas, kovojant su tokiomis grėsmėmis ir iššūkiais. Tačikistanas yra kovos su terorizmu koalicijos aktyvus narys nuo patos koalicijos įsteigimo. Ir aš tikiuosi, viliuosi, kad Europos Sąjunga gali smarkiai prisidėti kovojant su tarptautiniu terorizmu, neteisėta ginklų priekyba, narkotikų kontrabanda, gali suvaidinti svarbų vaidmenį regione, sprendžiant ir Afganistano problemas. Na, o kalbant apie Afganistano problemas, Mano manimu, vienintelis būdas problemoms išspręsti yra taikių dėrybų kelias. Na ir tai yra pagrindinis mano apsilankimo Europoje ir Baltijos valstybėse tikslas. Būtent e, pakalbėti apie tuos dalykus. Kitas dalykas – Tačikistano Respublikos e, suinteresuotumas stiprinti santykius ES valstybėmis švietimo srityje. Kaip jau teigiau anksčiau, Tadžikistanas labai yra suinteresuotas tokiomis programomis ir labai no, nori Europos laisvės instituto padalinį atidaryti savo šalyje tam, kad daugiau galimybių atsivertų ne tik tadžikų, stu, tadžikų, tadžikams studentams, bet ir kitiems Centrinės Azijos studentams, Afganistano studentams, kurie galėtų įgyti tarptautinį išsilavinimą. Taip pat aš manau, kad e, tai būtų puikus ir ES indėlis, kalbant apie personalo apmokymą. Kai baigėsi civilinis karas, pilietinis karas 97 metais, kai buvo pasirašytas susitaikinimo, susitaikinimo planas, buvo susitarta su opozicija, mums daug ką pavyko išspręsti savo valstybėje. Ir dabar daug studentų iš įvairių aukštojo mokslo įstaigų, na, jų tiesiog yra dešimt kartų daugiau negu kad sovietmečių. Įsteigta daug e, profesinio mokymo įstaigų, specializuotų mokymo įstaigų Tadžikistane. Ir būtent šiam tikslui mes įsteigėme prezidento fondą, iš kurio yra remiami talentingi studentai. Mes apmokome personalą, turime, aišku, taip pat apmokyti, kuo galima daugiau na, studentų, paruošti, kuo galima daugiau absolventų e, įgyjančių Tadžikistano reikalingas profesijas. Dar vienas klausimas. Tadžikistano e, susidomėjimas, interesas stiprinant santykius su ES. Aš manau, kad kai kurie europiečiai tikriausiai net ir nežino, kur yra Tadžikistanas. Tačiau Tadžikistano medvilnė, aliuminis, aliumin, aliuminis auksas, tai yra tos žaliavos, kurios yra daugiausiai eksportuojamos į Europos valstybės. Taigi mes daugiausiai esame suinteresuoti tuo, kad e, būtų pritraukiamos aukštosios moderniosios technologijos iš Europos valstybių šiose pramonės šakose. Na ir mes kartu su Tartautiniu valiutos fondu rengiame tarptautinius projektus. Vienas stambiausių tokių projektų yra susijusių su atitinkama pramonės šaka. E, taip pat, aišku, mes Tadžikistane turime daug e, brangakmenių. Ir aš manau, ir Europos valstybės yra suinteresuotos ar, artimiau bendradarbiauti su Tadžikistanu įvairiose pramonės šakose. ES valstybės narės turi puikias modernes technologijas, na, o mes, Tadžikistanas, turime žaliavas ir kartu mes galime iš tiesų puikiai pasinaudoti, vieni kitus papildyti ūkio srityje. Ir tokiu būdu pasiekti savo tikslų. Dėkoju. Pone pirmininkė, aš norėčiau taip pat prisijungti prie kolegų ir pasveikinti Jūs, ponė prezidentė, atvykus į šį parlamentą. Centrinė Azija yra labai svarbi ES partnerė. Mes turime sukurti naują bendradarbiavimo modelį. Na, aš norėčiau užduoti vieną klausimą, kuris yra susijęs su Jūsų įžanginė kalba. Joje Jūs teigiate, kad tarp Centrinės Azijos valstybių yra tam tikras e, politinis godumas, jeigu aš teisingai supratau. Ir aš norėčiau, kad jūs plačiau pakomentuotumėte tą savo, kas yra regiono tas politinis godumas, jūsų minėtas. Galiu klausimą pakalvoti, pakartoti angliškai, sako kalbėtojas.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 Kalbant apie regionų bendradarbiavimą, norėčiau pasakyti, kad e, mūsų regione problemų vis dar išlieka. Be abejo, šiandien svarbiausia problema Centrinės Azijos regione yra vandens išteklių naudojimas ir energetika. Centrinėje Azijoje 60 procentų vandens išteklių yra Tadžikistane. Šiandien Tadžikistanas sunaudoja tik 5 procentus to vandens. Kiti 55 procentai vandens išteklių yra naudojami kaimininėse valstybėse. Aš jau paminėjau anksčiau, kad Tadžikistanas yra kalnuota valstybė. Maždaug 93 procentai mūsų teritorijos yra kalnai. Ir aremos žemės daug nėra. Tikimės, kad labai artimoje ateityje šios problemos bus išspręstos ir be bejonės mums reikia ES pagalbos ir ES institucijų paramos projektuojant ir e, kuriant projektus e, hidro jėgainėms ar kitom, kitiems, kitiems, kitiems strateginiams planams regione. Mr. Zaletsky. Ponas Zaleckis. President, I'm here. Pone pirmininkė, aš esu čia, kalbėsiu lenkiškai, yra vertimas. Pone pirmininkė, gerbėme Gerbiamas prezidente, atsakydamas į kolegų klausimus, jūs paminėjote labai įdomią man temą, tai yra švietimą. Tačiau pagalvojus apie ateitį, apie jūsų jaunus gyventojus, e, turime priminti jums, kad švietimas yra labai brangus, o vaisius to darbo gausime tik vėliau. Yra bandyta palengventi santykius tarp ES ir jūsų valstybės švietimo srityje, bet kągi jūs galėtumėte pasiūlyti Tadžikistane mums? Ar jūs galėtumėte priimti ES mokslininkus, kad jie kartu galėtų dalyvauti mokslinio tyrimų projektuose, pavyzdžiui, kurie būtų naudingi ir jūsų šaliai? Pavyzdžiui, dėl hidrojegainių, hidroelektrinių ar Ar, ar turite kokių kitų projektų numatę e, humanitarinių mokslų srityje, pavyzdžiui? Ar jūs būtumėt suinteresuoti mūsų mokslininkų atvykimu į jūsų šalį, trumpai tariant? Tai būtų pirmas labai geras žingsnis geriems santykiams tarp šių dviejų šalių sukurti. Большое спасибо. Мы э, в составе делегации находимся руку... Э, реп... Dėkoju. Na, mūsų delegacijoje yra Ir e, mūsų sostinės Dušambė e, universiteto rektorius, kuris yra pasirašęs e, sutartis dėl studentų ir dėstytojų mainų. Taigi mes bendradarbiavame su kitų šalių universitetais, su Belgijos universitetais. Be abejonės mums įdomu, pasikviesti jūsų mokslininkus, mums rūpėtų, mes juos pasikviesime. Yra netgi žmonių dirbančių jau pas mus įvairiose srityse. Šiandien yra studentų iš 24 pasaulio šalių besimokančių mūsų universitete. Taigi, tai jau ne, ne, neblogas skaičius, mums, e, mes esame pasiryžę taip pat toliau plėsti šį bendradarbiavimą ir esame pasirengę ir jūsų patirtimi pasidomėti Mums labiausiai rūpia, aišku, bankininkystės rytis, finansų rytis ir tokių specialistų rengimas, nes čia jaučiamas didžiulis poreikis mūsų valstybėje. Mes turime ambasadą, yra ambasada Jungtinėje karalystė, karalystėje, Prancūzijoje, jos veikia. Taigi, bendradarbiavimas vyksta ganėtinai aktyviai su šiomis valstybėmis. Ryt rytoj mes inauguruosime, atidarysime ambasadą Belgijoje. Jūs juk ir galite atvykti į Tadžikistaną laisvai, nes vizą nusipirkti galite pačiame duš, Dušambio oro uoste. Taigi jokių kliučių nėra. Merci, monsieur le président. Je, je suis désolée, monsieur. de Kaiser. Ačiū pirmkė. Nežin, aš buvau trup, trumpam pasišalinus ir nežinau, kokie klausimai tiksliai buvo užduoti. Na, o mano frakcija tikrai e, sveikina jūs čia atvykus. Ir noriu pasakyti taip pat, kad dauguma, daugumai mūsų, jūsų šalis yra, na, kaip atradimas, nes mes nelabai ją gerai žinome. Savo pasisakymę jūs kalbėjote apie du dalykus, kad kaip Afganistano kaimynė jūs esate jūs aktyviai dalyvaujate kovo, kovodami su nelegalia narkotikų priekyba, narkotikų kontrabanda ir taip pat jums, kad jums rūpi partnerystė su Europą, kovojant e, su ginklų priekyba kontrabanda. Dabar aš turiu paprastą klausimą. Ar jūs galite mums paaiškinti šiek tiek gal plačiau, konkrečiau, uh, Kaip jūs įsivaizduojate būtent tą kovą su e, ginklų ir narkotikų priekyba? Ačiū. Pirminkė, prezidentė jums žodis. Čyba, ot, для меня... Ačiū, ponė, gerbiamoji ponė. Labai įdomu man, kai jūs pasakėte, kad jūs nepažįstate Tadžikistano ir Dušambe. Dušambe yra mūsų sostinė. Ir, ir vienintelė valstybė, kurios karinės pajėgos reziduoja mūsų valstybėje, yra Prancūzija būtent. Ir keista, kad jūs to nežinote. Mes labai glaudžiai bendradarbiavame su Prancūzija. Taigi matote, kad kartais mes bendradarbiavome su tarkime, mes bendradarbiavame su prancūzijos karinėmis pajėgomis, jos naudojasi mūsų oro erdve. E, mes esame gavę pagalbos prašymą ir kai tik jį gavome iš karto, aš suteikiau savo leidimą. Mes norime, kad Afganistanas būtų draugiška, taikinga, uh, kaimininė valstybė. Na, o dabar apie kovas narkotikais. Iki 96 metų Tadžikistanas. Tadžikistane nebuvo užregistruotas ne vienas įvykis, e, kuomet būtų sulaikyta narkotikoška siunta. Jokio tokio fakto nebuvo. O nuo 96 prasidėjo šita, e, šitas rautas. Mes iškart kreipėmės į tartautinės organizacijas, jungtinės tautas. Ačiū, kad buvo sureaguota, pasitikta pagalba. Ir jungtinės tamtoms e, vadovaujant įsteigėme savo šalyje agentūrą ko, kovai su uh, e, neregalia priekyba narkotikais. Jau šitą agentūrą veikia ne vienerius metus, ne tik čia, čia, čia Tadžikistane, bet ir Afganistane. Ir jau jaučiami šito darbo rezultatai. Uh, Buvo sunaikintos narkotikų gamybos laboratorijos, tonomis sulaikomi narkotikai, 50-60 tonų per metus, net ne kilogramais, o tonomis. Paskaičiuokime, kiek per metus heroino Europoje yra sulaikomi, kiek pinigų tam išleidžiama vienam kilogramui sulaikyti, kiek pajėgų, kiek jėgų yra išleidžiamas, naudojama e, tose struktūrose kažkokiam kiekiui e, narkotikų sulaikyti. Taigi kaip buferis, kaip ta tokia barjeras E, ties sienų e, kūrimas tų barjerų nėra netgi pati didžiausia problema. Aš keliaudamas po Europą, kalbėdamas su partneriais, suprantu, kad blogį reikia naikinti prie šaknų. O kur tas blogis? Afganistane. Kur tos šaknis? Ten. Kol kas tarptautinė bendruomenė dar neturi sukūrusi bendros koncepcijos, kaip kovoti su narkotikų gamyba priekyba iš Afganistano. Kol kas vienašališko pagrindu viskas yra daroma, milijardai leidžiami, o gamyba tęsiasi. Noriu pabrėžti, prasidėjus antiteroristiniai operacijai Afganistane, gamybos apimtis Afganistane padidėjo keturis kartus. Ko dabar čia kaltas Tadžikistanas? Tai, ką mes savo šalyje sulaikome, tik lašas jūroje, o tai, kas pra, prasifiltruoja, kur eina į Europą ir į kitas uh, buvusias sovietinės teritori teritorijas. Tai, ką mes darome, nėra sprendimas, tai gal tik vienas būdas tik tai kovoti su šitais narkotikais, o reikia iš tikrųjų blogą rauti iš šaknų. O blogas šaknis yra būtent ten, Afganistane. Spasiba. Gaspadin Tanok. Pardon. Ačiū. Ponas Stanukas, bet prieš tai ponia Kaiser. Que je suis belge, pas française. Tik pasakyti, kad aš esu belgio, ne prancūzė. L'horaire. Euh, Gasparin Tanok. Uh, Stanokas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu Britas ir neamerikietis, tiesiog, kad nesuklystumėte. <laughs> Ir ne airis taip pat. Pusiau airis, ketvirtadalis airio. Neseniai Kirgistanas prieš dešimt dienų uždarė jungtinių, äh, e, JAF bazę, karinę bazę, e, po kelių dienų gavo didelę paskolą iš Rusijos. Ar nemanote, kad tai šiek tiek nerima keliantis dalykas, e, kalbant apie saugumą Afganistaną, kur tadžikų mažuma yra nemenka. Dešimtame dešimtmetį jūs minėjote apie pilietinį karą tarp islamistų ir pasaulietiškų jėgų. Panašu, kad viskas yra ramiau ir sveikinu jūsų valstybę, kad išsprendėte tą problemą. Kokių pozityvių pamokų galėtumėme išmokti iš jūsų patirties čia vakaruose ir ypatingai kalbant apie situaciją Palestinos e, teritorijos, e, Palestinos teritoriją tarp Fatos ir Hamas ir uh, E, tai, kas vyko gazos ruožė pastaruoju metu, ką išprovokavo, kad Izraelis buvo išprovokuotas ir kilo krūvinas karas. Aš norėčiau sužinoti, kiek iš jūsų mes galėtumėme gauti patirties ir pasimokyti, sprendžiant šios klausimus. Taip pat, kokie yra santykiai su ir iraniečiais ir kaip vertinate naują Amerikos administraciją, ar jis sugeba pagerinti santykius su Iranu ir gali įtikinti Iraną stabdyti urano sodžinimo programas. Dėkoju, ponui Tenukai. Ačiū. Labai. Apie karinę bazę Kirgistane jūs tikriausiai turėtumėte paklausti Kirgistano prezidento. Tadžikistanas yra atviras e, tarptautiniams pajėgoms ir yra pasirengęs skirti visas, visus išteklius savo oro erdvę, sausumą tarptautiniams pajėgoms, kovojančioms su terorizmu. Na, o problemos Afganistane gali būti išspręstos tik taikiu būdu. Na, o Palestinos-Izraelio konfliktas ir taip pat pilietinis karas Tadžikistane. Tadžikistanas nukentėjo nuo to krūvino karo, tos baisios tragedijos. Per vienerius metus Tadžikistane keitėsi penki premjerai. Na ir per tą pilietinį karą Tadžikistane mes jautėme didelę kitų grupių įtaką, kišimasi, tai ekstremistų kišimasi, kurie norėjo pakeisti valstybinę santvarką, nuversti prezidento instituciją. Laimiai mums pavyko susitvarkyti su ta problema. Vyko aštuoni taikos dėrybų raundai kartu su vieninga Tadžikistano opozicijos grupe. Taip pat ir iraniečiai dalyvavo taikos dėrybose. Ir mes e, suvokėme, ir pripažįstame, kad dėrybos įtvirtinant tai, kas stabilumą kokie, bet kokioje valstybėje, bet kokioje pasaulio vietoje nėra lengvas procesas, yra gan sudėtingas kelias, tačiau svarbu, kad siekiant sėkmės, pirmiausia, susėsti šalia to apvalaus stalo, kad tas procesas apskritai prasidėtų. Ir tikrai nėra įmanoma, kaip būtų galima na, api, aprašyti, apibendrinti per vieną ar dvi valandas tą patirtį siekiant taikos dėrybų keliu. Jūs, aišku, turite puikios patirties jungtinių tautų tai-, taikos palaikymo veiksmai. Yra didžiulė patirtis. Na, o kalbant apie santykius su kitomis valstybėmis, ypatingai Iranu, kultūrinė, istorinė, lingvistinė prasme turime artimus ryšius su Iranu, daug ką turime bendro. Ir kaip anksčiau teigiau, dar kartą kartoju, tik vienas egzistuoja būdas išspręsti JAV Irano problemas. Tas būdas yra taikios dėrybos. Susėsti prie apvalaus stalo ir aiškiai atvirai iškelti visus klausimus, juos aptarti ir bandyti išspręsti tas problemas tarp dviejų valstybių. Karinio kelio nėra, karinių būdų problemos nebus išspręstos. Iranas nėra nei Afganistanas, nei Irakas. Na ir visos tragedijos, pilietinės karas, išpoliai, pirmiausia, visokie išpoliai pirmiausia atneša baises pasiekmes piliečiams, civiliams. Na ir dar norėčiau Jums pasakyti, kad Iranas savo ruoštų išsakė pas, pa, pasirengimą pradėti dėrybą, sėsti prie dėrybų stalo. Uh, vesti dėrybą su nauja JAV administracija. Taigi, reikia vengti dvigubų standartų, pirmiausia, dvigubų politinių standartų. Jeigu Iranas sieks taikos brandu, ir, ir na, branduolinės programos yra kuriamos tik taikiais tikslais, na leiskime jiems tai daryti. Iranas turi, aišku, artimai bendradarbiauti su tarptautiniais ekspertais, tarptautinėmis agentūromis. Ir mano manimu, problemą galima išspręsti vienu būdu, taikių dėrybų būdu. Persai, Persija, Iranas turi labai turtingą istoriją ir aš manau, kad jie tikrai sugebės dėrėtis taikiai ir taikiai išspręsti problemas. Tas problemas, kurios egzistuoja tarp Irano ir JAV. Thank you. Pan Rouček, prosim, mate slovo. Thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Pone prezidentė, aš dar norėčiau užduoti vieną klausimą dėl Afganistano, nes Junktinės Amerikos valstijos, NATO, vakarų valstybės dalyvauja šiame procese. Koks būtų jūsų patarimas Amerikai, vakarų, Europos vakarų šalims, ar didinti karinį, karinius veiksmus, ar pasitelkti diplomatinės priemonės ar kalbėti su talibanu, su tam, tikrais, talibano, tam tikromis talibano grupėmis, kokia yra jūsų patirtis, remiantis jūsų patirtimis žiniomis apie šią šalį, koks būtų jūsų patarimas, ką būtų galima daryti. Labai ačiū. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad visose kalbose, susitikimuose tarptautinėje arenoje Aš e, teigiu, jog e, santykiuose su Afganistanu turime suvokti, kad artėja svarbus politinis įvykis Afganistane, tai yra prezidento rinkimai. Tai labai svarbus momentas tokiai valstybei kaip Afganistanas ir mes tarptautinė bendruomenė turėtume aktyviau veikti, kad būtų užkirstas kelias bet kokioms nelegalioms iniciatyvoms ar nelegaliems e, tam tikrų grupuočių veiksmams. Nes, kaip jau minėjau, šis laikotarpis Afganistanui labai jautrus. Afganistano administracija turi ir toliau palaikyti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su visomis e, E, agentūromis ir tarnybomis veikiančiomis Afganistane. Taip pat reikia atsižvelgti į skirtingas visuomenės grupės, taip pat ir tas, kurios atstovauja skirtingas etninės e, mažumas. Vyriausybė turi dirbti vieningiau, vyriausybės jėgos turi būti solidaresnės. Mes nenorime, kad Afganistane Talibano grupės vėl įgautų jėgos. Tokiu būdu iškiltų grėsmė Centrinės Azijos regiono valstybėms bendrai. Kalbant apie pasirengimą politiniams e, rinkimams Afganistane, Tadžikistanas yra pasirengęs suteikti visą įmanomą pagalbą Be to, mm, Tadžikistanas yra pasirengęs įvertinti esamą padėtį ir padėti Afganistano žmonėms sugrįžti prie kitokių gamybos būdų. Nuo narkotikų gamybos reikėtų sugrįžti prie žemės ūkio produkcijos. Turime ieškoti alternatyvių žemės ūkio gamybos būdų. Tokiu būdu pasisektų išspręsti narkotikų prekybos problemą. Mes, tarptautinė bendruomenė, turėtume atlikti pagrindinį vaidmenį, stiprinant policijos ir saugumo agentūrų veiklą. Turime padėti nacionaliniai Afganistano kariuomeniai. Didžioji dalis valstybių pažadėjusių padėti Afganistanui sukurti pajėgę, pajėgę saugumo ir policijos pajėgas, savo pažado netesėjo. Ačiū pirmininkė, ekscelencija. Ar galėtumėt pasakyti keletą žodžių apie dabartinius ir būsimus mokslininkų santykius tarp jūsų valstybės ir ES aukštųjų technologijų srityje? Mais tant que, mais, ما تنها از این سوال دادیم ما... Taigi, prieš keletą tik minučių e, tą klausimą atsakiau. Be bejonės. Mes remiame visas iniciatyvas, kuriuose siekiama plėtoti aukštasias technologijas. Ir šiandien be abejo Tadžikistanui tokių technologijų raida yra reikalinga. Be to reikia glaudesnio ir veiksmingesnio bendradarbiavimą su visomis ES valstybėmis narėmis šioje srityje. Ir jeigu, pavyzdžiui, šiandien hidroelektrinių projektai Tadžikistane e, turi strateginę reikšmę, tai turime suvokti, kad jeigu neturėsime aukščiausių technologijų, negalėsime net ir tų hidroelektrinių projektų sėkmingai realizuoti. Todėl aš ir lankausi Europos valstybėse, ypač Briuselėje, ir labai džiaugiuosi turėdamas galimybės dalyvauti tokiuose sutikimuose kaip šis. Aš e, noriu jūs nuoširdžiai pakviesti į Tadžikistaną oficialaus vizito, darbinio ir privataus vizito. Mes e, esame atidarę visus duris ir langus, kad e, tik kitos šalis galėtų artimiau susipažinti su Tadžikistanu ir turėtų um, galimybę aplankyti pasaulio stogą, kaip Tadžikistanas kartais vadinamas. Спасибо. Labai ačiū. Thank you your contribution to our debate and for a very useful uh, presentation, but also advice and comment. To uh, Aš norėčiau atkreipti ES dėmesį į to regiono problemas ir pirmininkas padėkoja tadžikų kalba prezidentui. Спасибо вам.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 Finally. Yes. So, colleagues, let's start with our next item. Kolegos, pradėkim kitą punktą nagrinėti. Pasikeitimas nuomonėmis e, su profesoriumi Fausto Pokar, kuris yra tarptautinio tribunolo, baudžiamojo tribunolo buvusi Jugoslavijoje apeliacinis teisėjas, dirbantis Hagoje. Teisėjas Pokar E, teisėjų dirba Hagoje nuo 2000 metų, dabar jis dirba apeliacinėje dalyje. Be to, jis yra tarptautinio Ruandos tribunolo teisėjas. Tribunolo teisėjų jis tapo nuo 2005 metų lapkričio mėnesio ir juo dirbo iki praėjusių metų. Profesoriau Gotar, Sveikinu Jūsų komitete. 15 minučių skirsime Jūsų pasisakymui ir e, paskui klausimus pateiksime ir išklausysime Jūsų atsakymų. Mr. Chairman. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Labai dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Kaip žinia, nuo praėjusių metų lapkričio aš jau nebesu tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusi Jugoslavijai prezidentas. Mano gerbiamas kolega, teisėjas Patrikas Robinsonas buvo išrinktas pirmininku ir jis turbūt mielai atvyktų pats čia ir pasakytų kalbą. Deja, jis vis dar pirmininkauja teismo procesui, kuriam e, reikalingi kasdieniai posėdžiai, bet jis ateityje džiaugsis turėdamas galimybę apsilankyti Europos parlamente, kai tik turės galimybę Šiandien aš jums kalbėsiu kaip apeliacinio e, tribunolo teismo teisėjas, turintis pirmininko įgaliojimą ir aš esu labai dėkingas už šią galimybę dalyvauti tokiame vertingame sustikime ir pristatyti keletą minčių, kurios man kilo bedirbant tarptautinėme e, tribunale būsio Jugoslavijai, ypač būnančio pirmininku. Pirmiausia, priminsiu, kad per pasarai dešimtmetį, kai buvo įkurtas e, tribunolas 93 metais. E, tribune, e, tribunolas nuteisė 161 asmenį ir tik du iš jų yra nesulaikyti. Šiandien yra iškeltos byros prieš 116 asmenų ir užbaigtos nagrinėti ir dar 45 bylos yra nepabaigtos. Tarp jų yra bylų, kurios yra mm, apeliacinėme etape. Kaip aš jau daug kartų sankiau, be būdamas tribunolo pirmininku, tribunolas buvo sukurtas tam, kad būtų atkurta taika regione ir kad ji būtų išlaikyta. Be to, tribunolas turėjo būti taikos ir susitaikinimo regione ramstis, bet jis negalėjo būti vienintelė priemonė taikai ir susitaikymui įkurti, įtvirtinti. E, tribunolo kaip teismo vaidmuo turbūt tam nelabai tinka. Be abejo, mes galime prie to tik prisidėti. Norėčiau su jumis aptarti klausimus susijusius su vadinamąją tribunolo baigiamąją strategiją. Baigimo, baigiamoji strategija buvo parengta, sukurta paties tribunolo šio dešimtmečio pradžioje. Ja patvirtino Jungtinių tautų saugumo taryba tam, kad mūsų veikla galėtų būti užbaigta ir neišnagrinėtos bylos galėtų būti gražintos buvusiai Jugoslavijai, kai tik tie teismai norės ir sugebės e, baudžiamąją tvarką persikoti ten padarytus nusikaltimus. Reikia atsižvelgti į tai, kad tribunolas e, išnagrinėjo ir nagrinėja tik labai nedidelį bylų skaičių - 161. Tačiau skaičiai e, nustatyti regione iki šios dienos yra kur kas didesni. Tūkstančiai asmenų turi būti patraukti teisingumui. Tai dar nėra oficialūs skaičiai, tačiau regione yra parengtos strategijos, kurios leis tuos asmenis persekioti. Kaip mes galėsime gražinti tas bylas regionui? Pirmiausia, kai kurias iš bylų turime tiesiog nusiųsti atgal, gražinti. Jos dabar jau tribunale galbūt yra nagrinėjamos ir mes jas tiesiog persiunčiame regionui. 14 žmonių yra gražinti. Daugiausia tai yra Bosnijos ir Hercegovinos valstybiniam teismui ir Kroatijos teismui. Dar vienas asmo nusiustas Serbijai. Tie žmonės dabar yra teisiami tose valstybėse. Kol kas mes galime išreikšti pasitenkinimą, kad vietos teismai bylas nagrinėjo sąžiningai ir tai pripažįsta ir mūsų tribunolas, ir žmogaus teisų organizacijos. Antra priemonė yra asmens persiuntimas regiono teismui Tiksliau, persinčiamas ne pas asmuo, o tik teis, teisminė medžiaga. Tai yra susijęs su bylomis, kur nėra aiškiai nubaustų asmenų, tačiau tyrimas atliekamas. Tokia medžiaga yra persiusta regiono teismams ir e, atitinkamų valstybių prokuratūros e, tą tyrimų medžiagą gali pabaigti nagrinėti. Trečioji priemonė e, yra susijusi e, su pagalba regiono žiniasklaidai. Mes teikiame dokumentus, medžiagą, duodame interviu televizijai, radžiai, kad visuomenė būtų geriau informuojama ir tokiu būdu vietos teismai gali pasinaudoti tarptautinio tribunolo sukauptą patirtimi e, per visuomenės informavimą. Galiausiai, kai pažvelgiame į tą mūsų veiklos pabaigimo strategiją bendrai, suvokiame, kad joje galvojama ne tik apie veiklos nutraukimą, bet apie pagalbą tos veiklos perkelimui į kitus teismus, jos tos veiklos testinumui. Karo nusikalteliai turi būti teisiami pagal vietos jurisdikciją. Ir veikla, kuri iš pradžių e, buvo tyriama tarptautinėme tribunale ir Junktinių tautų saugumo taryboje, toliau turi būti nagrinėjama vietoje. Tame kontekste neseniai buvo priimta visa eilė priemonių, tarp jų tam tikras bendradarbiavimas, kuris nebuvo numatytas statute. Statute buvo kalbama apie vienos krypties bendradarbiavimą. Vietos institucijos turėjo bendradarbiauti su tribunolu. Dabar sukūrėme taisyklės, kaip mes, tribunolas, galime bendradarbiauti su vietos jurisdikcijos institucijomis. Sukūrėme procedūrą, pagal kurią e, vietos tarnybos, e, vietos jurisdikcija gali pareikalauti tribunolo suteikti konfidencialią informaciją, konfidencialią medžiagą ir dokumentus, e, kuri yra sukaupta tribunole. Tribunolo e, archyvai tuo pasirūpina, dokumentų tarnybos tuo pasirūpina ir mes be abejo e, suteiksime tokią saugomą medžiagą, turėdami visas reikalingas garantijas, kad konfidencialumas nebus atskleistas. Pirmiausia, turime galvoti apie liudininkų apsaugą. tame pačiame kontekste galiu paminėti, kad mes siekiame padėti pagerinti vietos teismų darbą. Be to mes norėjome leisti jiems geriau suprasti, ką mes esame nuveikę. Bandėme sukurti partnerystę su vietos teismais. Ne tik bendradarbiavimą per atstumą, bet ir tokį bendradarbiavimą vietoje, tiesiogiai. Susitinkame su vietos teisėjais, diskutuojame, jeigu iškyla kokių problemų dėl uh, E, veiklos mes bandome išspręsti e, Jeigu atsiranda kokių problemų dėl veiklos, mes bandome jas aptarti su vietos teisėjais, išsiaiškinti jų priežastis. Kad e, tarptautinio tribunolo teisena ir bylos būtų geriau prieinamos ir suprantamos vietos teisėjams, mes e, pasitelkėme dvi institucijas. Pirmiausia, tai yra Jungtinių tautų nusikalstimų agentūra, tiksliau nusikaltimų prevencijos agentūra, su kuria mes visuomet glaudžiai dirbame kartu. Ir kita yra e, organizacija. E, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, kuri taip pat mums suteikia daug pagalbos. Ji mums padeda išsiaiškinti, kokie asmenys e, turi būti teisiami Hagoje. Dabar e, visa medžiagos ataskaita yra pabaigta ir yra spausdinama. Pradėtos oficialios diskusijos, kaip tarptautiniai tribunolai, pavyzdžiui, Sarajevo e, teis tribunolas galėtų dirbti, bet to yra atsižvelgta į patirtį sukauptą tarptautinėme teisingumo teisme ir tribunoluose. Bandome atsižvelgti į vietos teismų praktiką ir pasitelkdami ją mes bandysime išvelgti, kaip galima e, iškilančias problemas spręsti tarptautiniu lygiu malonu pripažinti, kad vietos organiz... agentūros nori bendradarbiauti, e, skleidžiant informaciją apie jų sukauptą patirtį ir praktiką. Ir tokiu būdu bendradarbiavimas vyksta sklandžiai. Yra dar vienas aspektas, kuris nėra gal taip griežtai susijęs su teisingumo vykdymu. Būtent tribunolo veiklą pristatyti visuomeniai. Tai nėra lengva. Nėra lengva, nepaisant didelių pastangų, pristatyti eiliniam žmogui mūsų darbą, kad jis supro, suprastų, ką darbo, daro tarptautiniai teismai. Tikrai sunku kartais net ir teisininkams skaityti teismo nuosprendžius, sprendimus. Na ir viena idėjų, minčių, kuri man gimė ir su kuria bandžiau pasidalinti su bosniais, būtent įsteigti memorialinius centrus, kur kompetentingi asmenys galėtų paaiškinti žmonėms, visuomeniai, suinteresuotoms grupėms, kaip viskas vyksta ir kaip tarptautinis teisingumas yra vykdomas tame centre. Tas centras turėtų būti, turėtų būti visapusiškai prieinamas Mm, žmonėms ir turi būti užtikrinama prieiga prie teismo medžiagos. Teismo medžiagą galima rasti internete, tačiau trūksta techninių priemonių tam, kad ta medžiaga iš tiesų patektų į paprastų žmonių akiratį. Na ir dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti, jis yra susijęs su tuo, e, ką mes veiksime, kaip tribunolas užsidarys. Yra labai daug veiklos krypčių, kurių negalėsime užbaigti uždarę tribunolą. Baudžiam, baudžiamoje teisėje yra peržiūros e, teisė, būtent nusprendžiant, kas svarstys naujasias bylas. Taip pat e, liudytojų apsaugos programos ir tos priemonės turi būti labai įvairios. Taigi, kyla klausimas, kas prims tokius sprendimus. Tai yra teismų sprendimai, teismų lygmens sprendimai, administracinės įstaigos jų priimti negali. E, ir tuos sprendimus turi priimti teismai. Na ir ši problema dabar yra sprendžiama, yra analizuojama saugumo tarybos, jungtinių tautų saugumo tarybos narių. Ir nors kol kas sprendimas dar nėra priimtas, pati na, siūloma idėja yra parengti tokį liekamąjį mechanizmą, administracinę įstaiga, tiesiog galbūt būtų parengtas teisėjų sąrašas, tie teisėjai būtų pakviečiami prireikus. Taigi tai turėtų būti, aišku, labai lankstus mechanizmas, nesudėtingas mechanizmas. Ir tos veiklos sritys, likusios veiklos sritys ir galėtų būti patikėtos tai institucijai. Na ir pabaigai aš dar kartą akcentuosiu štai ką. Labai svarbu tribunolui ir bendrai teisingumo labai užtikrinti, kad tribunolo veikla jam baigus darbą. Nebūtų toks pavienis atvejis, kad vyktų testiniai veiksmai, būtų užtikrinamas testinumas tame regione, na, kalbant apie užbaigtumo strategiją ir testinumo strategiją, labai svarbu, kad testinumas būtų užtikrinamas vietos lygmenių ir jeigu mes norime, kad vietos teismai perimtų tas problemas, tuos klausimus ir taptų tikrais, realiais teismais sugebančiais svarstyti tas bylas, užtikrinti sąžiningą teismą Taigi, tai iš esmės ir yra tai, ką aš norėjau papasakoti jums šiandieną, pristatyti mūsų požiūrį, mūsų perspektyvą. Na ir mielai išklausyčiau pastabų, jeigu turite jų šiais klausimais. Ačiū labai uždėmesį. Ačiū Jums, profesor. Na, dabar žodį suteiksiu poniai Neits Utenbrug, kuri yra atsakinga už pranešimą šią temą. Prašau, ponia. Thank you very much. Uh... Ačiū. Ne, ponia pirmininkė, ponia teisėjau, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komiteto personalui, poniai Opačič, kuri man padėjo labai daug, rengiant šį pranešimą. Na ir taip pat aš norėčiau pasakyti, kad su dabartiniais tarptautinio tribunolo nariais ir ankstesniais nariais kalbėjausi ir mačiau, kaip jie nori prisidėti prie to bendro darbo, pasidalinti patirtimi. Ir tai rodo, kad tai buvo ir yra labai ypatinga patirtis, būtent darbo teisme patirtis. Be jų pagalbos niekas nebūtų buvę įmanoma. Na ir aš nenorėčiau kartoti to, ką sakė teisėjas, bet pirmiausia, norėčiau jums priminti 161 nuteisimą procesai buvo baigti dėl, dėl 116 e, kaltinamųjų. Dar yra ir kitų bylų, tik penki teisėmieji dar yra ankstyvoje teismo stadijoje, o visi nuteisti, iš visų nuteistų asmenų, dvi, du Mladič ir Hatkačič vis dar yra nepagauti. Pats tribunolas, kaip sakė teisėjas, ėmėsi iniciatyvos rengiant planą, kuris buvo paviešintas ir pristatytas kaip užbaigtumo strategija. Nuo pat pradžių na, ir nebuvo siekiama tarptautinio tribunolo paversti nuolatinę įstaigą, tai turėjo būti laikinoji institucija, turinti labai aiškę misiją. Ir kuomet misija buvo pasiekta, užbaigta, tribunolas e, turi baigti savo darbą. Pati idėja buvo tokia, kad na, darbas turėtų būti baigiamas trimis pakopomis Ir dabar siekiama tikslo užbaigti visas neišspręstas bylas ir apeliacijas iki 11 metų, perkeliant dalį bylų į 12 metus, jeigu prireiks. Na ir norint pasiekti šio tikslo, trys teismų salės, e, trys teismų rūmai ir vienas, apeliacinio teismo, vienas apeliacinis teismas dirba nuolatos ir taip pat labai svarbu, kad du e, kaltinamieji vis dar na, nėra pagauti ir svarbu, kad jie būtų patraukti atsakomybėn, kad būtų nuteisti tą reikia padaryti iki tribunolo misijos pabaigos. Ir, na, nenorime, kad jie džiaugtųsi ta, tuo nebaudžiamumu iki tribunolo uždarimo. Ir artėjant um, uždarimo etapui, svarbu, kad bylos būtų svarstomos labai atidžiai, kad būtų kad vyktų tinkami procesai, kokie vyko likščioliai ir niekuomet negalima, aišku, skubėti, nes tai tikrai ne, nepasitarnaus procesui. Dar vienas rūpimas klausimas yra tai, kad tribunolas turi išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus personalą, nes mes pamatėme, kad na, artėjant darbo pabaigai aukštos kvalifikacijos darbuotojai galbūt susigundys darbą baigti anksčiau, pereiti kažkur kitur ir reikia tokios situacijos išvengti. Taigi dėl visų šių priežasčių rekomenduojame tarybai išanalizuoti, ar nereikėtų pratesti dviejams metams tribunolo kadencijos ir ar tų dviejų metų pakaktų. Taip pat prašome, kad taryba ir toliau dėtų pastangas tam, kad tos valstybės e, imtųsi pastangų ir e, išduotų du dar nesulaikytus kaltinamosius. Taip pat ES ir toliau turi akcentuoti, kad Kopenhagos kriterijų atitikimas, jų tarptų kriterijų yra ir tinkamai funkcionuojanti teismų sprendimą, galinti vesti bylas e, susijusias su humanitarnės teisės pažeidimais. Ir kai tarptautinio tribunalo, tai, tri, ypatingai tuo, tuo, tuo metu, kai tarptautinis tribunalas jau nebeveiks. Ir pripažįstame, kad tarptautinės sistemos, tarptautinėje sistemoje labai svar... valstybės principas yra labai svarbus, tačiau tarptautinė bendruomenė turi pripažinti ir, kad Balkanų regione reikalinga plėtoti vietos gebėjimus tam, kad vietos teismai galėtų dirbti savo darbą po tribunolo uždarimo. Taip pat pritarėme ES finansavimui e, tam tikrų programų pagal ES demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Taip pat prašome, kad taryba padidintų paramą tarptautinio tribunolo testinumo strategijai. Taip pat prašome, kad būtų tęsiamas ir didinamas bendradarbiavimas tarp teismų Balkanų regione, tarp tų regiono valstybių teismų, nes to bendradarbiavimo kol kas trūksta. Taip pat žinome, kad jei, kai bus parengtas aiškus mechanizmas ir bus tinkamai vykdomos tartautinio tribunolo liekamosios funkcijos, tai bus tas mechanizmas, kuris ir toliau tvirtins tuos principus, kuriais remiantis buvo įsteigtas tribunolas. Ir taip pat prašome, kad taryba nedelsiant su jungtinių tautų atitinkamomis institucijomis nustatytų e, liekamasias funkcijas e, po tribunolo uždarimo ir jas, kad jas būtų galima tinkamai įgyvendinti. Taip pat jungtinių tautų saugumo taryba turėtų galimai įsteigti bendrą tarnybą, kuri galėtų perimti tarptautinio baudžiamojo tribunolo liekamasias funkcijas, kai ypatingai kalbant apie tarptautinį e, Ruandos ir Sierra Leonės e, baudžiamą į teismą. Ir taip pat primename tarybai, kad ES turėtų parodyti ypatingą susidomėjimą tarptautinio baudžiamojo teismo uh, reputaciją, kad, kad archyvai būtų tinkamai saugomi ir kad tarptautinis tribunolas būtų susijęs su bendru sutaikinimo procesu. Taigi, pirmininkė, teisėjau, mėly kolegos, tai yra pagrindinės e, rekomendacijos e, dalys. E, dėkoju. Thank you, Madam Neitz. Ačiū, ponė Neitz. Frau Kalmbach is next speaker. Ja, vielen Dank, Herr Frau Kalmbach, toliau. Dank Ihnen, Herr Poka, für Ihre... Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Pokar už pasisakymą. Turiu tris klausimus. Jūs sakėte, kad darote viską, ką galite, kad jūsų strategija imtų veikti, kad ji būtų pripažinta ir kad kuo daugiau būtų perdota galių ir bylų į vietos teismus. Aš nesu vienintelė besistebanti galbūt šito dalyku, ne, tačiau mane labiausiai stebina šitų visų procedūrų e, trukmė. Metų metus trūksta kai kurių tai bylų sprendimas. Ar yra kažkokių priežasčių, kurios, kuriomis galima paaiškinti šitą visą ilgumą tų procedūrų? Ar trūksta kažkokios pagalbos, informacijos ar personalo? Man būtų įdomu sužinoti. Beje, dar tą pačią progą norėčiau pareikšti savo ir susižavėjimą, nes tie žmonės kaip Čečėlį, pavyzdžiui, toliau mm, tęsia pirmininkavimą dar nuo Hagos tribunolo laikų ir toliau daro įtaką savo šalyje, nors jie yra sulaikyti. Kai, kal, kai, klau, kai kalbame su serbais ar bosniais, taip pat jie sako, kad jie visiškai, ne visiškai pasitikė tribunolo e, nešališkumu, nes jų manimų jis yra būtent šališkas. Mm, Kosovo piliečio Ramašan buvo paminėta byla Galbūt galėtumėt pasisakyti tokių situacijų atžvilgių. Gal taip pat galite pasakyti, kada Ramos Nais byla bus išspręsta, pavyzdžiui. Ačiū, ponas Primatiš. Ponas pirmininkė, kolegos, jau iš pirma noriu padėkoti profesoriui ir kol, mano kolegijai pranešėjai už šį rekomendacijos projektą. Ir galbūt norėčiau užduoti klausimą dėl dviejų šios rekomendacijos aspektų. Visų pirma, dėl D punkto ir G punkto. Na, dėl D punkto norima išplėsti teismo įgaliojimus, kad būtų užbaigtos dabar mm, vykdomos bylos Karazič ir Bosnijos serbų buvusio armijos vado byla. Taigi, man kyla toks klausimas, tai kaip interpretuojamos kai kusijos. E, ypač 93 metų gegužė 25-oji Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija, kurioje buvo nustatyta galutinė data teismo įgaliojimų. Saugumo taryba savo 1503 metų rezoliucijoje yra nustačiusi completions tą strategiją, taigi tą užbaigimo strategiją, kuria yra numatyta nukreipti bylas į nacionalinius teismus Jugoslavijai ir Ruandai tam, kad visos bylos būtų užbaigtos 2010 metais. Ta data buvo tokia daugiau indikacinė, orientacinė, tokia strateginė, e, tam, kad būtų veik, galima veikti veiksmingai. Na, o jau dabar teismas yra pareiškęs, kad atsižvelgianti naujai pradėtas bylas, ypač į Radovano Karazičiaus bylą, jau dabar šių terminų negalima bus tenkinti ir galbūt plan, galvojama apie 12 metų pabaigą. Tačiau, kadangi pradinėme dokumente nebuvo nurodyta apskritai datos, manau, kad čia nėra prieštaraujama. Dėl to manau, kad mano minėtoji rezoliucija yra vertesnė, nes ne jo nėra, nėra konkrečios datos. Taigi atsižvelgiant į šias dvi rezoliucijas, manyčiau, kad reikėtų išsaugoti šitą siekį turėti stiprią instituciją, kuri tuo pačiu gali ir apginti ir kaltinamųjų teisės mm, gintis, teisėtai gintis, ir tuo pačiu išvengti perdėtai ilgų procesų, teismo procesų. Manau, tai yra labai svarbus dalykas žvelgiant į šią rekomendaciją, ypač D, jos D dalį. Manau, čia yra tokia, šiokia tokia logikos, negi teisinės logikos problema dėl to, kaip yra suvokiama šios dvi rezoliucijos. 93 rezoliucija ir ta, kuri 2003 rezoliucija, kuri ją papildo. Nes manau, kad iš tikrųjų abi rezoliucijos padeda geriau suvokti pačią strategiją. Na, o dėl pa, paskutinio to pabėgų, pabėgėlio. Uh, čia, manau, irgi reikėtų taip pat atitinkamo valdymo mechanizmo, kuris padėtų išspręsti likusias, e, likusius dar klausimus. Ir teismas turi būti pakankamai stipri institucija, kad galėtų išspręsti tai, ką mes ir, ko mes ir siekime, tai yra surasti atsakingus asmenius ir juos nubausti, tačiau taip pat tai atlikti par, protingai pagrystą laiką, e, kad visa procedūra būt, atrodytų, na, tiesiog tinkamai. Na, o dėl G punkto čia kyla archyvų problema. Tai yra labai jautri tema, nes archyvai iš esmės, juos per, jie yra perdodami e, etapais pagal bendradarbiavimo prašymus ir dažnai yra perdodami konfidencialia forma, slapta forma, bent jau dauguma jų taip yra perdodami. Na, o kadangi tai yra jungtinių tautų E, kaip sakant, dukterinės, dukterinio organo, dukterinės institucijos archyvai, tai jie ir turi likti slapti, mano manimu, ir prižiūrim jungtinių tautų. Ir tam, ir tai, jeigu jau kalbama apie perdavimą archyvų, tai tai bu, turi būti daroma tik su viena sąlyga, kad visą perdavimą griežtai ir tolesnį archyvų naudojimą griežtai prižiūrės jungtinės tautos nes kol kas dabartinėms aplinkybėmis tikrai archyvų perdavimas yra labai jautri tema. Ačiū, na ir galutinis kalbėtojas, ponė Pak. Ähm, Ačiū. Aš pritariu kai kuriams išsakytams mintims. Noriu vis pirma pabrėžti, kad šis tribunolas ir jo darbo rezultatai sudarys, suteiks galimybę daugeliui aukų giminaičių užversti skausmingą lapą, skausmingą puslapį šioje istorijoje. Bet jeigu nebus nuteisti nei Mlažius, nei Karadičius, tai to nepasieksime. Sutinku su ponia Kalenbach kaip gali būti, kad pono šešėlį dar nenus, nenuteisė, kodėl dar nenuteistas. Jis yra laisvėje, jis vadovauja partijai, dalyvauja rinkimų kampanijoje šalyje, kuri tikisi tapti ES nare. Neįmanoma numatyti terminų, kada baigsis tokio pobūdžio teismai šešėlį yra laisvėje jau tikrai ilgą laiką. Ir, e, o kiek laiko užtruks, kad teisingumas triumfuotų Karadžičiaus atžvilgiu? Kalbama apie tribunolo darbo užbaigimą. Sutinku su kolega iš Prancūzijos. Nematau, nes, nežinau jokių priežasčių, dėl kurių mes turėtume kalbėti apie to tribunolo darbo baigti. Kodėl tiesiog nepareiškus, kad viską reikia atlikti per protingai pagristą laiko tarpą, bet mes negalime, mes tikrai negalime užbaigti tribunolo veiklos, kol patys baisiausi karo nusikaltėliai nebus nuteisti, nebus patraukti atsakomybėn. Nes kitaip regione, tame regione daugybė žmonių na, pasakys, na jo, viskas, taip viskas baigėsi, Ir tai būna. Mes turime padaryti viską, kad Karadžičius, kai tik jis bus surastas, būtų teisiamas. Reikia pasiekti, kad tribunolo darbas nesibaigtų, kad jis toliau gyvuotų. Ir kad jo veikla tęstųsi tol, bent tol, kol būtų užbaigtas pradėtų bylų nagrinėjimas, ypač Karadičiaus ir Mladičiaus bylų nagrinėjimas. Dar vienas dalykas. Ar galėtumėte pasidalinti mintimis apie tai, kas vyksta, kalbant apie kitus e, karo nusikaltelių tribunolų darbus regiona, regione. Aš lankiausi Belgrade ir aš kalbėjausi ten su vieno veikiančio teismo atstovais ir man tikrai padarė įspūdį, kaip jie dirba. Gar galite papasakoti apie tai, kaip dirbama kitose šalise, ar yra kažkokių sunkumų, kaip su Bosnija. nes ten sunku surasti, ką apkaltinti. Jūs kalbėjote apie prisiminimus, apie Balkanus, gal galėtumėte daugiau apie tai pakalbėti? Buvo žota nemažai klausimų, gal galėtumėte bandyti bent jau kai kuriuos iš jų atsakyti. Ačiū. Let me thank. Uh... Norėčiau padėkoti už užduotus klausimus. tokius plačius klausimus ir dėkoju pranešėjai už tai, kad paaiškino pristatė rengiamą rekomendaciją, kuri bus pristatyta tarybai. Visų pirma, turiu kai ką pasakyti dėl savo e, atsakomybės ir noriu pasakyti, kad negaliu su jumis aptarinėti dabar E, svarstomų bylų, nagrinėjimų bylų. Kaip teisėjas aš negaliu to daryti. Aš pabandysiu klausimus aptarti taip, kad, kad e, bylų nagrinėjimas nenukentėtų. Kad tai neprieštarautų mano kaip teisėjo e, pareigoms. Visų pirma, bylų nagrinėjimo trukmės klausimas, kalbant apie jį bendrais bruožais. Kai, kai aš, aš pats šiek tiek nustebau, aš tikrai buvau nustebęs pamatęs, kiek laiko bylos nagrinėjamos. Paskui aš supratau, kodėl taip yra. Yra daugybė problemų nagrin, tokio pobūdžio tribunoluose, kurios neiškyla dirbant šalies šalies, kokios nors šalies teisme, visų pirma, vertimai pagal e, bešališko teismo darbo principus e, apkal... teisiamajam reikia suteikti galimybę būti suprastam ir suprasti, kas yra sakoma. Tai yra, reikia dirbti su vertėjais žodžiu. E, Ir taip pat visa, visa medžiaga raštu taip pat turi būti išversta raštu į kitas kalbas. Ir, yra taip, kad prokurorai kalba viena kalba, posėdžio protokolas e, rengiamas kita kalba. Ir e, proceso metu naudojama kalba turi būti anglų arba prancūzų. Kartais, aišku, tai daromos išimtis, nes liudininkai kalba visai kita kalba ir kartais um, atsakovo gynėjas dirba dar kitą kalbą, dar kitą kalbą. Ir dėl to kartais užtrunka, kol sulaukiame kokybiškų vertimų. Tai būtų vienas iš paaiškinimų. Kitas dalykas, ir čia neturiuomen jokios konkrečios bylos, tai, bet iškyla valstybių bendarbiavimo klausimas. Ir pirmą kartą, nes Nurembergė tas klausimas neiškilo, buvo įsteigtas tarptautinis teismas, kuris turi pasitikėti e, valstybių bendradarbiavimu. Nes tam tikra prasme yra toks funkcijų mišinys. Kalbu apie konkrečios valstybės teismo darbą, kuomet jam reikia pasitelkti kito, kitos šalies teismo paslaugas. Ir todėl viskas užtrunka netgi tais atvejais, kai valstybės yra pasirengusios bendradarbiauti, o taip nebūtinai visada yra. Ne visada teismas susilaukia uh, na, tokio spartos bendradarbiavimo, kokio norėtų. Dėl to viskas užtrunka. Dar viena priežastis, kuri ir tokia situacija retai susidaro nagrinėjant bylą nacionalinėme teisme. Tai tarptautinio teismo suteikiamos garantijos. Kartai jos turi, kartais jos yra e, platesnio pobūdžio nei tos, kurias teikia nacionalinės teismas. Kaip žinote, tarptautinio teismo bešališko teismo principai ir standartai vis, visur yra įvardėjami kaip, kaip minimalios garantijos. O kai kalbame apie tarptautinio teismo darbą, tai jis turi užtikrinti tas garantijas. Galiausiai iškyla liudininkų apsaugos aspektas. Dažnai, kalbame, dažnai tai būna aukos. Mums reikia tuos žmonės atsivežti į Hagą ir taip pat pasirūpinti, kad kai tie žmonės grįš į savo gimtasias vietas, jie nesusidurtų su represijomis ir panašiais dalykais. Ir tie klausimai yra labai opus ir juos sunku spręsti, nes daugelis tų liudininkų tiesiog negrįžta į savo gimtasias vietas, jie, jie išnyksta, jie pradeda gyvenimą kitoje šalyje naują pavardę, nes kitaip jiems būtų sunku sugrįžti. Taigi čia yra susijusių daugybė veiksnių, kurie neiškyla na, kokios nors šalies teisenoje. Žinoma, mes bandėme paspartinti darbą pastaraisiais metais. Tačiau reikia paisyti bešališko teismo principų ir mes nenorime, mes negalime aukoti nei vieno bešališko teismo principo tam, kad gyvendytume, tarkim, tą e, bylų nagrinėjimo užbaigimo strategiją. Ir šiuo klausimu tribunolas, aišku, negali daryti jokių nuolaidų. Kalbant apie datas, e, Aš ne, ne, nekalbėsiu apie tribunolo bešališkumą. Man atrodo, kad tribunolas yra bešališkas, tačiau reikia suprasti štai ką. Bet kokį sprendimą teisėjai priima remiantis tos bylos duomenimis ir viskas priklauso nuo pateiktos informacijos. Jeigu tribunolas nagrinėja įrodymus, kurie jam yra pateikiami, jeigu įrodymų nėra, teisėjai neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai remtis tą medžiagą, kuri yra byloje. Kalbant apie datas, apie numatytą dar, darbų užbaigimą, viskas yra iš tikrųjų taip. Saugumo tarybos rezoliucijoje nebuvo jokių datų. Ir tribunolas savo nusta, iniciatyvą nustatė, na, ne datas, bet parengė strategiją, nustatė indikacinės datas nuo 2000 metų su, su tuo metinė prokurorė. Ir apkaltinamieji nuosprendžiai buvo paskelbti jau 2005-aisiais. Ir mes svarstėme, kiek laiko mums prireiks, kad mes išnagrinėtume viską, ką prokurorė norėjo išnagrinėti. Taigi buvo nuspręsta, kad galbūt mums pavyktų užbaigti darbą iki 2016 metų. Ir mes patys teisėjai nusprendėme, kad toks laiko tarpas yra per ilgas. Per ilgas, nes liudininkai išnyks per tą laiką, žmonės numiršta, taip pat kaltinamieji irgi numiršta. Ir sunku surinkti reikalingus įrodymus, kaip nuo įvykių praeina labai daug laiko. Ir mes patys nusprendėme, kad tikrai būtų naudinga paspartinti darbą. Mes tą klausimą iškėlėme saugumo taryboje ir pasakėme, kad toks laiko tarpas per ilgas, kad reikia jį sutrumpinti per pusę. Ir būtent dėl to atsirado 2008-ieji. Bet padauginkite tai iš teisėjų ir, ir padvigibinkite teisėjų skaičių. Tai buvo padaryta. Tie paskaičiavimai ir e, buvo padaryti tuo metu, kai mes dar ne viską žinojame. Mes tik tai bendrais bruožais įsivaizdavome kiek mums reikės bylų svarstyti. O dabar atsižvelgdami į surinktą informaciją ir atliktą darbą iki 2004-ųjų, mums lieka 161. Ir kalbant apie dar mūsų laukiantį darbą, jeigu du, dar du uh, ne, nesuimti kaltinamieji bus uh, suieškoti, mes tikimės baigti darbą iki 2011-ųjų. Bet aišku, vėlgi reikia nepamiršti bešališko teismo principų. Ir netgi ne, po procedūros reformų, patobulinius taisyklės, mes vis tiek privalėsime laikyti sąžininko ir bešališko teismo principų dėl susitaikymo. Man atrodo, kad tribunolas gali tik paskatinti tuos procesus, bet tai negali būti vienintelė priemonė, kuri padės pasiekti susitaikymą regione. Ir mes manome, kad visi kaltinamieji, kurie, kuriems pateikti kaltinimai, turi būti teisiami tribunolė. Jeigu ir kalbame apie svarbių asmenų bylas. Pavyzdžiui, valstybės teismai nemano, kad jie sugebėtų užtikrinti tokių asmenų bylų nagrinėjimą. Ir jeigu byla vyksta, bylos nagrinėjimas vyksta toje šalyje, kur įvyko aptariami įveikiai, tai irgi turi tam tam tikrą poveikį, tai, tai atsiliepia tam susitaikymo procesui. Bet manau, kad vidaus teismai, šalių vidaus teismai dirba tinkamai. Ir, pavyzdžiui, mišraus teismo darbas Sarajeve buvo geras pavyzdys. Teismai, tuose teismuose dirbo iš išorės paskirti teisėjai, kai kurie iš tų teisėjų anksčiau buvo dirbę tarptautinio baudžiamo uh, teismo Jugoslavijos nusikaltimams tirti. Apie, apie įvykių įamžinimą, apie prisiminimą apie tos įvykius. Man atrodo, kad žmonės turi suvokti, koks buvo tribunolo darbas, ko iš principo tas tribunolas sieki. Bet manau, kad asmeniui, kuris yra neteisininkas, teisininkas, ir nėra tų klausimų specialistas, sunku tinkamai suprasti tribunolo sprendimus. Galbūt tai čia reiktų sutikti tam tikrą pagalbą. Jeigu pasodini žmogų prieš šiais kompiuteriais sakai, susipažink su tuo, kas vyko, vis tiek reikėtų, kad specialistas paaiškintų, kaip suprasti tą medžiagą. Taip pat reiktų suvokti, kad kai kurie sprendimai buvo priimti remiantis įrodymais, kurie teismai buvo pateikti. Ir teismas turi priimti sprendimą remiantis bylos medžiagą. Ir taip yra visur. Ir, ir nebūtinai ta medžiaga šimtų procentų atspindi tikrai vykusius įvykius. Bet toks yra teismo darbas. Ačiū. Thank you. We have... Koju. Dar yra trys norintys pasisakyti kolegos. Pone Gomeš pirmoji. Pirmiausia, džiaugiuosi matydama jūs, teisėjau pe Pekar. Norėčiau pasveikinti kolegę Naminėts, parengus puikų pranešimą. sutinku su visomis daugumą, galbūt net visomis rekomendacijomis, kurios yra išsakytos pranešime. Na ir aš norėčiau visgi štai ką pasiūlyti. Galbūt ji norėtų pasvarstyti galimybę šiek tiek pakeisti pranešimą atsižvelgiant į pastaruosius, pro kurio prokuroro Bramės pasisakymus, lankantis Kroatijoje praeitą savaitę. Jis paminėjo, kad buvo kad nebuvo gauti dokumentai, Kroatijos vyriausybė dar nepateikė labai svarbių dokumentų dėl Gotavinos, Gotavinos. Ir aš manau, kad tuos dalykus galėtume įtraukti į pranešimą. Na, o mano klausimai yra štai kokie. Kaip jūs teisėjau manote, būtų galima išsaugoti, išlaikyti tą pagreitį Ratko Mladič ir Hadžič e, sulaikymo klausimų prieš užbaigiant teismo darbą, rengiant tą užbaigimo strategiją Ar turite kokiu tai rekomendacijų? Ar jie turi būti baudžiami, jeigu teismas jau bus uždarytas? Ar juos turėtų teisti tarptautinis baudžiamasis teismas, kuriam būtų suteikti įgaliojimai saugumo tarybos? Kitas klausimas yra susijęs su liekamosiomis funkcijomis šalia tų rekomendacijų ir siūlymų, kuriuos išsako Anami ne tik kalbant apie šį teismą, bet ir kalbant apie kitus Sierra Leonės ir Ruandos tarptautinius baudžiamosius teismus. Ar nereiktų pamastyti apie galimybę perkelti įgaliojimus tarptautiniam baudžiamajam teismui o ne jungtinių tautų tarnybai, tam, kad baudžiamasis teismas pasirūpintų tomis liekamosiomis funkcijomis. Ir aišku, jungtinių tautų rezoliucijos pagrindų būtų tos tie galiojimai perduodami. Panas Bizlė. Pirmininkė, ačiū labai. Galbūt mano klausimą jau buvo atsakytas, atsakyta, atsiprašau, jeigu pasikartosiu, bet e, sekant ponios Gomeš mintį, mano klausimas, kuris, kurį matyt reiktų kelti pranešėjai, o ne uh, profesoriui E pranešimo punkte kalbama apie dviejų nuteistųjų atvejų, kurie dar nebuvo būdžiamų nuteistų atvejų, kurie dar nebuvo areštuoti. Būtent tai yra numatyta nuostata teisti kaltinamosius in absenciją ir jeigu yra pripažįstamas asmuo kaltu, jį nuteisti ir galbūt pranešė galėtų na, numatyti galimybę tokiems teismams vykti. Ačiū. Pone Omen Ruiten dar. Ja, voorzitter, uh, laat mij zeggen dat ik als schaduwrapporteur voor de EVP-fractie. Pirmkė, na visų pirma, kaip šešėlinė pranešėja apie pavardu, aš norėčiau padėkoti poniai Neits už tikrai tokį išsamų pranešimą. Akivaizdu, kad teismas jau 116 bylų yra išsprendęs, tačiau vis dar nemažai yra likę ir spręsti, nors bendras toks balansas, kaip sakant, yra jau teigiamas. Svarbiausia, kad kaltieji nelikti nubausti, tai yra svarbiausia. Na ir ponas pirminkė, aš taip pat esu patenkinta pagalba suteikta poniniais bendradarbiaujant būtent su teismu. Ir tai yra labai svarbu tom šalims taip pat, kurio, kurių asmenys, kaip sakant, piliečiai yra teisiami. Mes turime nemažai prievalių šio požiūriu ir nebūtų tik. Ne, tai pažeistų mūsų pačių reputaciją, jeigu tų įsipareigojimų nevykdytumėm. Nes šio teismo tribunolo svarba yra tokia didelė, Dar ir dėl to, kad Balkanų teisinės, teisminės sistemos nėra galtinai sukurtos, struktūriškai dar netvirtos. Ir visas dar priklauso ir nuo to, kad kai kurie Kopenhagos kriterijai dar nėra į, įgyvendinti. Ypač atsižvelgiant į sutaikymo procedūrą, aš manau, kad labai yra svarbu sudėti visus taškus ant į. Na, du, turiu du klausimus. Visų pirma, dėl terminų visų ir laiko. Sprendimas priklauso, aišku, nuo jungtinių tautų ir aš suprantu, kad po 2010 metų teismas turi veikti ir toliau. Tačiau jeigu nustatome galutinę datą, tai reiškia taip pat, kad ir reikia numatyti, kas bus po tos datos. Kol kas dar niekas neaišku, bet reikia tai suvokti. Nes jeigu nenumatysime tolesnio proceso, tai negalėsime toliau svarstyti bylų. Na, kalbant apie pačią procedūrą, jeigu mladičių suimsite ir nuteisite, dar nereiškia, kad e, teismas nebus baigęs savo darbo, tai ponė Neis pabrėžė savo pranešime. Aš manau, kad teismas turi tęsti savo darbo, tačiau turite viena, vienokia patirtis yra viena patirtis teigiama, kita netokia gera, tarkime, bendradarbiavimo ir e, reikėtų atsižvelgti, nors sužinoti, kai, ką jūs apskritai numatote, tai kokia bus ateitis teismo. Šiuo dabar žodį suteiksiu profesoriui, kuris atsakys į klausimus, na ir po to dar žodį suteiksiu e, poniai Neits, prašau profesoriu. Ačiū už tai, kad suteikėte man dar kartą žodį. Dėkoju už klausimus. Thank you. Neatsakysiu, aišku, į, tų, į tuos klausimus, kurie buvo skirti pranešėjai. Dėl Ladičiaus ir Hadžičiaus. Kas nutiks, jeigu ter, tribunolas baigs darbą iki areštavimo? Tribunolo pozicija visuomet buvo štai kokia. Šie du kaltinamieji turi būti teisiami Hagoje arba turi būti teisiami to liekamojo mechanizmo, kuris bus įsteigtas. Taigi tarp liekamojo mechanizmo funkcijų yra ir galimybė pradėti naują teismą, teisiant tuos kaltinamosius, kurie nebuvo areštuoti iki tribunolo uždarimo. Jeigu jie bus areštuoti iki tribunolo uždarimo, tuomet, aišku, reiks pratesti įgaliojimus, bent jau tų bylų atveju, o gal ir viso tribunolo įgaliojimus reiks pratesti, tam, kad būtų užbaigtos svarstyti tos bylos. Kada bylos yra perduodamos e, tarptautiniam baudžiamajam teismui? Na, jo kompetencijos nėra ribotos suteltos į vieną geografinę vietovę. Ir problema bylų perkelimo į baudžiamą į teismą yra susijusi su teisiniais aspektais, statutu. Tarptautinis baudžiamasis teismas gali svarstyti bylas tik tai tų nusikaltimų atveju, kurie įvyko po antrųjų metų Liepos pirmos dienos. O šie nusikaltimai buvo padaryti prieš šią datą. Taigi pagal teisinę doktriną kuomet bylos yra perduodamos tarptautiniam baudžiamajam teismui ir tą daro Junktinių tautų saugumo taryba, tuomet ši taisyklė nebūtinai turi būti gerbiama, nebūtinai reikia jos laikytis. O yra manančiųjų ir kitaip, teigiančių prioritetą statutui, kur teigiama, kad net ir saugumo taryba turi laikyti statuto. Ir vienintelis atvejis, kai byla buvo perduota saugumo tarybos baudžiamajam teismui, Tuomet e, saugumo taryba akcentavo, kad bylos gali būti perdodamos tik tų nusikaltimų atveju, kurie buvo atlikti iki po 2002 metų Liepos 1 dienos, tam, kad nekiltų problemų dėl tarptautinio baudžiamo teismo kompetencijos. Taigi kol kas į klausimą nėra atsakyta. Na, o tarptautinis baudžiamasis teismas, ar tai yra ta institucija, kuri galėtų perimti, liekama, perimti liekamasias funkcijas. Galbūt tai yra viena iš galimybių. Vietoj to, kad steigti naują mechanizmą, na, yra įmanoma, kad Tartutinio baudžiamojo teismo registras galėtų būti kaip ir administracinė, administracinė įstaiga, kuri uh, galėtų perimti liekamasias e, tarptautinio Jugoslavijos randos e, baudžiamojo teismo kompetencijas. Na ir aišku, kai sudaromas, e, sudaroma teisėjų komisija ar kitais atvejais, tuomet reikalingas, aišku, susitarimas tarp jungtinių tautų ir tarptautinio baudžiamojo teismo, galbūt reikalingas papildomas protokolas šalia jau pasirašyto susitarimo tarp saugumo tarybos ir tarptautinio baudžiamojo teismo. Na, o techninė prasme, aišku, įmanomas yra toks variantas. Mm, teismai in absencija. Klausimas. Tribunolas visuomet manė, kad netei žmonių in absencija. Techninė prasme tokia galimybė egzistuoja. Ir man pačiam kyla bejonių, ar teismas in absencija įtvirtins ir užtikrins teisingumą. Ką mes nubausime, yra kaltinamųjų, kurie nebuvo areštuoti, apkaltinami yra nuosprendžiai, Na ir mūsų procedūroje yra numatytas panašus variantas, tačiau tribunolas niekuomet nesinaudoja šio variantu. Visuomet, aišku, norime priešais save matyti kaltinamai, surenkti normalų įprastą teismą. Na ir dar kartą noriu akcentuoti, kad du bėgliai kaltinamieji, kurie dar nėra pagauti, turi būti teisiami tarptautinio baudžiamojo teismo Jugoslavijos nusikaltimams tirti arba to liekamojo mechanizmo. Ir turime, aišku, aiškiai parodyti, kad tas jau nebaudžiamumas e, neįsitvirtintų, kad jungtinės tautos aiškiai projektų, kad, e, na, jie turi būti nubausti. Taigi dėkoju, dar kartą dėkoju už klausimus. Ačiū. Thank you, professor. Ačiū profesoriu. Pone Neiks. Like for... Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti visiems kolegoms, kurie da dalyvavo diskusijose. Ir dar kartą teisiu į Pokar, kuris tikrai praturtino mūsų diskusijas savo patirtimi, išvalgomis ir išmintimi. Taip pat norėčiau galiausiai pasakyti, kad aš tikrai turėjau galimybę pasinaudoti komisijos tarnybų pagalbą rengdama šį pranešimą. Norėčiau kolegos informuoti, kad aš e, tikrai teiksiu du pakeitimus savo pačios rezoliucijos tekstui Viename iš jų kalbėsiu apie tai, kad Kroatija nepakankamai bendarbiauja, nes tai yra naujas dalykas, apie tai sužinojome prieš keletą dienų. Ir antrą pakeitimą teiksiu, kuriame akcentuosiu, kad du dar nepagauti kaltinamieji asmenys turi būti teisiami arba tribunolo, arba tų ar, ar tų liekamųjų mechanizmų. Aišku, teisės yra daug labiau, daug geriau išmano šios klausimus ir galėtų tinkamiau suformuluoti, bet nu, taip pat noriu padėkoti kolegoms ir noriu priminti, kad pakeitimus galima įteikti iki vasario 17 dienos komitete, o plenarinėme posėdėje galima pateikti iki kovo pirmosios sesijos. Taigi turime vieną savaitę pakeitimams, sako pirmininkas. Dėkoju teisėjų pokar ir pranešėjai bei jums visiems. O ir dabar periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų santykių plėtojimas pagal Lisabonos sutartį. Matau pranešimą autorių pono Andrew Duff ir jam ir suteikiu žodį. Uh, Ačiū. Labas vakaras. Kaip žinote, man pavesta parengti nuomonę dėl AFKO pranešimo, kurį rengė gerbiamas kolega Brok dėl vis didėjančio nacionalinių parlamentų vaidmens ES politinėje sistemoje. Ypač atsižvelgiant į Lisabonos sutarties perspektyvą. Ponas Brokas šiandien yra Vokietijos konstitucinėme teisme Kalsrūhėje, kur jis gina sutartį byloje pateiktoje teismui ir jis atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti šios dienos posėdėje. Manau, kad iš pat pradžių svarbiausia suvokti štai ką. Čia nekalbame apie nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento varžybas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos kontrolės. Mums čia esantiems, kurie dar neseniai pradėjome nagrinėti užsienio saugumo politikos aspektus. Svarbu suvokti ir paisyti nacionalinių parlamentų kompetencijų ir užduočių, nes jiems tenka atsakomybė už nacionalinį saugumą. Bet taip pat e, galime su pasitikėjimu konstatuoti, kad parlamento svarba vis auga, kalbant apie bendrasias saugumo problemas bei iššūkius, bandant spręsti tas problemas. Taip pat kalbant apie Europos parlamento vaidmenį, tai jis yra uh, Mm, labai svarbus, jeigu kalbėsime apie demokrat... pasitikėjimo demokratiją augimą e, bus srityje. Ir todėl galima daryti išvadą, kad mūsų funkcijos šioje srityje papildo vieną kitą. Ir kad mes turėtumėme bendradarbiauti ir dirbti kaip viena komanda, mano manimu, kad pasiektumėme maksimalių įmanomų rezultatų. Manau, kad mums čia svarbiausia ir rūpi du klausimai. Tai visų pirma bus arba Europos saugumo ir gynybos politikos e, finansavimas. mes turime įgaliojimus e, kontroliuoti išlaidas šiai sričiai. Kitas mums rūpimas, ypač svarbus klausimas, yra, kad ir mes, ir nacionaliniai parlamentai turime formuoti visuomenės nuomonės, kleisti informaciją ir siekti, kad visuomenė giliau suvoktų ir vertintų šią sritį, nes kartais nepakanka informacijos arba ta informacija apie Europos Sąjungą yra nekokybiška, ypač apie Europos Sąjungos užsienio politikos sektorių. Nacionaliniams parlamentams tenka svarbi užduotis būti laidininku tapti komunikavimo kanalu tarp mūsų ir e, nacionalinių valstybės tarnybų, partijų bei spaudos. Ir galbūt čia nacionaliniai parlamentai netaip jau sėkmingai dirba. Solanos postą užimsiantis asmuo e, turės išplėtotus įgaliojimus, tas asmuo taps ir komisijos vicepirmininku. Taip pat numatytas išorės veiksmų tarnybos įkūrimas. Ir tam, kad užtikrintume geresnę bendros užsienio ir saugumos politikos analizę. Me, mes tuo užsimsime. Ir, ir tą asmenį, kuris eis e, iš, išplėtotas Solanos funkcijas, turėtume jį atitinkamai gerbti, bet taip pat turėsime teisę kontroliuoti, e, ko jis imsis. Taip pat savo parengtoje nuomonėje, kai kuriuose vietose atkreipiu dėmesį į mūsų poziciją daugia šaliuose forumuose, kurių kiekis per keletą dešimtmečių tikrai išaugo. Aš kartoju parlamento anksčiau jau išdėstytą nuomonę, jog kai tik tai sutartis įsigalios, vakarų Europos Sąjungos asamblėje turės užbaigti savo darbą. Ir sukauptą patį, patirtį bus srityje turėtume paskleisti visose 27 valstybėse narėse. Ir užtikrinti bus tarp parlamentinį matmenį. Europos parlamente. Manau, kad mes turėtume siekti sustiprinti savo pozicijas NATO parlamentinėje asamblėjoje. O ir apie tai e, bus kalbama Vataneno pranešime, kuris dar bus rengiamas ir kuris, mano nuomonė, yra tikrai svarbus. Aš čia tai savo pranešime aš tai ir sakau, ir galbūt reikėtų suabejoti kitų daugia šalių formų dygimu. Aš miniu tris dešimtoje, dešimtame punkte, bet dabar mes susitarėme įsteigti dar vieną rytuose su partneriais mm, palei rytinės mūsų sienas, rytinės kaiminystės partneriais. Aš manau, kad reikia siekti funkcionalumo ir sėkmės tų institucijų darbe, nes jos visos uždeda nemažą naštą mums. Europos parlamento nariams. Bei, aišku, ir, ir, ir mūsų darbuotojus apkrauna ir reiškia tam tikrą naštą finansams. Manau, kad atėjo laikas kritiškai įvertinti tų institucijų veiklą ir, ir kokią vertę jos iš tikrųjų pasiūlo. Baigiu savo pranešimą pasiūlymų em, įforminti, oficialiai įforminti du kart per metus vykstančių užsienio reikalų komitetų ir nacionalinių parlamentų atstovų susitikimus, nes susitinka ne, ne tik tų komitetų pirmininkai, bet ir partijų uh, atstovai spaudai, koordinatoriai iš 27 parlamentų. Dažnai dalyv... tuose renginiuose dalyvauja keliarių rūmų atstovai. Manau, kad šių susitikimų darbas būtų sėkmingesnis, jeigu mes įtvirtintume uh, sisteminį požiūrį. Ir jei parlamente mums pavyks sukaupti pakankamai žinių, patyrimo saugumo ir gynybos klausimais, tuomet mes galėsime būti visiškai lygiaverčių pašnekovų partn mūsų partneriams nacionaliniuose parlamentuose. Um, that... Manau, jog ir ponas, draugės su ponu Broku, mes dalyvausime Kozako susitikime, kuris įvyks Prahoje prieš rinkimų kampaniją. Ir manau, kad jeigu pritarsime šiam dokumentui mūsų komitete, tai reikėtų komiteto poziciją ir pristatyti Kozako susitikimo metu. Manau, tai būtų tiek iš manęs, ponė pirmininkė. Well, thank you very much. And now... Ačiū labai. Na, dabar pakviesiu ponę Hibaškovą pasisakyti. And you too. Don't worry. Jūs pakviesiu, nebijok. Yes, please, Mrs. Reuten. Atsiprašau, pirmą ponę Reuten. Aš buvau paskirta kaip šešėlinė pranešėja. Na ir su kolegomis turėjau dėrėti su ponu Daf. Visuomet yra malonu su jumis dėrėtis, bet na, mes iš principo susitarėme. Ir dabar jau kalbėsiu olandiškai. Na, aš manau, kad tai, kad užsienio reikalų komitetas rašo tokią nuomonės pranešimą yra jau geras ženklas. Tačiau turint galvoje, kad tuomet, kai Lisabonos sutartis įsigalios, reikės e, glaudėsnio bendradarbiavimo. Na, žinote, mums teks ir kitų atsakomybių. Mes esame atsakingi už užsienio politiką, tačiau kita vertus mes taip pat e, turime ir kolegų nacionaliniuose parlamentuose, kurie taip pat turi žodį tarti ir nacionaliniai ministrai, taip sakant, taip pat kontroliuoja tam tikras rytis. Taigi mes turime veikti kaip tokia prailginta užsienio reikalų politikos ranka. Bent jau aš bent jau suprantu tą visą procesą taip. Ir taip bent jau taip pat atsispindi pono DAF tekste, dokumente. Na, tai reiškia, kad rengiamasi daugiausia bendradarbiavimo Kozako rėmuose. Kozakas yra toks įdomus instrumentas. Visi žinome, kas, kas, yra, kas buvo jau padaryta, tačiau kartais nelabai gerai suprantame, ką ta institucija labai veikia, o nacionalinių parlamento atstovai taip pat nelabai suvokia, ką jų delegatai ten veikia. Ir daug, re, jeigu dabar remiamės Kozako darbu, tai reikėtų, kad Kozako veikla būtų konkretesnė. Na, o dabar antra pastaba, kurią aš norėjau pasakyti. Komet kalbam apie bendradarbiavimą, kai kalbam apie tai, kad reikia būti tą prailgintą ranką e, kontroliuojančią e, užsienio reikalų politiką, tai reiškia ne tik tai finansinę kontrolę. Jeigu norime tinkamai atlikti šį darbą, tuomet mums reikia daugiau. Ne tik, vien, mums reikia daugiau negu vieno susitikimo per metus su nacionaliniu parlamento atstovais pas mus atvykstančiais. Manau, kad reikia kažkokios struktūrinės politikos. Tar, tarkime, mes panašiai dirbame, kuomet su savo nacionaliniais parlamentarais susitinkame. Reikia tam tikro mechanizmo, kuris užtikrintų greitesnį keitimas informaciją. O tai, įmano, tai būtų tikrai labai naudinga ir visai bendrai užsienio politikai. Aš taip pat manau, kad ir Europos lygiu mums teks didesnė atsakomybė šioje srityje. Na, o dėl viso kito aš susisieksiu su pranešėjų ir nemanau, kad ištraukiau pagrindą iš pokojų poniai Hebaškovai. Aš manau, kad ji pritars tam, ką aš pasakiau. Labai ačiū iškilo nedidelė techninė problema. Kaip žinia, aš esu vienintelis socialistas šioje salėje. Jūs visi žinote, kad ponas Džiau Lainenas paprašė Severino, kuris išvyko, kad jis paprašytų manęs pristatyti jo nuomonę čia. Jo kaip šešėlinio pranešėjo nuomonė. Todėl turėsite susitaikyti su mano kalbėjimu. Ir aš tik noriu priminti, kad Džiaulaninas yra mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas. Be abejonės jis e, tiesiog logiškai daro išvadas iš susidariusios padėties. Reikia stiprinti santykius su nacionaliniais parlamentais, nes jie yra atsakingi už šios padėties kontroliavimą. Tuo pat metu reikia maksimaliai išnaudoti galimybės biudžeto požiūriu ir per biudžetą prieimimą, nes, kaip žinote, kai Lisabono sutartis įsigalios, glaudesni santykiai su komisijos vicepirmininku turės būti sukurti. Tas vicepirmininkas bus ES užsienio reikalų ministras. Tuo pat metu ponas Džulaninas mano, kad galbūt reikėtų iš trečios dalies išbraukti vieną žodį – mano, kad Europos parlamentas gali turėti didelę papildomą įtaką naujai bendrai užsienio reikalų ir gynybos politikai ir Europos saugumo ir gynybos politikai. Ir pareikalauti, kad ji būtų vykdoma atsakingai. Tai įmanoma tik artimai bendraujant su nacionaliniais parlamentais. Jis mano, kad galima e, susiaurinti tą formuluotę. Taigi tiek aš norėjau pasakyti. Labai ačiū. Dabar žodis poniai Hibaškovai šį kartą jums nepavyks išvengti pasisakymo. Aš ir nebandau. Kolegos, mėly draugai, kaip žinia, per pastarusius penkerius metus aš nelabai atsvadau savo valstybės konkrečius interesus. Nedarysiu to ir dabar. Tačiau, kaip žinia, mano valstybė pirmininkauja Europos Sąjungoje – Likus dviem savaitėms iki pirmininkavimo pradžios, Čekijos ministras pirmininkas paskelbė, kad Lisabono sutartis bus ratifikuota Čekijos parlamente prieš prasidedant pirmininkavimui. Kai mano ministras pirmininkas atvyko į mūsų mėlą į parlamentą, į plenarinį posėdį, jei neklystų sausio 16 dieną, prižadėjo Čekijos nacionalinėme parlamente Lisabono sutartį ratifikuoti per dvi savaitės. Praėjus trim savaitėms po kalbos parlamente ministro pirmininko pavaduotojas pareiškė, kad mums reikia dar poros trejatos mėnesių prieš ratifikavimą. Taigi, jei Kozak organizuoja savo posėdį Prahoje, o žinau, kad tas posėdis politinių požiūrių bus labai jautrus, Būtų tikrai naudinga pasinaudoti šiuo pranešimu ir pozityviai bei konstruktyviai paraginti Europos parlamentą ir Čekijos parlamentą glaudžiau bendradarbiauti, kad būtų sklandžiai ratifikuota Lisabono sutartis. Tokiu būdu sustiprėtų Čekijos nacionalinio parlamento galios ir BUSP ir ESDP. ir čekų dalyvavimas pagal Europos saugumo ir gynybos politiką sustiprėtų. Dėl pastarojo momento norėčiau pasakyti, kad Čekijos nacionalinėme parlamente per pasarasis dvi savaitės labai aršiai diskutuojama dėl Afganistano ir dėl Kosovo. Ir galėčiau pasakyti, kad toje diskusijose Lisabono sutartis neretai yra paminima. Yra tarsi piktnaudžiaujama tuo, kad Lisabono sutartis dar nėra ratifikuota ir trūksta teisinio pagrindo e, nusiųsti daugiau Čekijos karių į Afganistaną ir į Kosovą. Taigi padėtis susidarė šiek tiek jokinga. Aš nesileisiu į teksto detalės, bet manau, kad galėtume rasti formuluotę e, bendradarbiaudami su Broku, su DAF ir e, pas, kuri paskatintų Čekijos parlamentą ratifikuoti Lisabono sutartį, tuo pat metu sustiprinant Lisabo, e, Čekijos parlamento įgaliojimus, bus prie ESGP. Aš noriu pateikti savo vardų pakeitimą e, dėl šio temos, bet prašyčiau, kad mane suprastumėt. Mes nesame sala, mes valstybė, kurią galima e, valdyti ir Europos parlamentui e, išmintingai elgintis, tą galėtume padaryti. Pone Hibaškov, aš supratau, ką jūs norėjot pasakyti. Penktadienį aš būsiu Praho ir pažiūrėsiu, ką galima padaryti. Ponas Jūrijus, prašom žodis. Hvala, kolega predsedujoči. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl pono Dafo nuomonės man iškilo klausimas dėl dešimtojo punkto. Čia yra sakoma, kad reikia atlikti e, parlamentinių forumų kruopšį analizę. Čia mes kalbame apie tris e, skirtingas parlamentinės asamblėjas. Ir man iškila klausimas, kaip tai padaryti? Tai sakau todėl, kad e, anksčiau aš dirbau nacionalinėme parlamente ir priklausiau Euromed asamblėjos delegacijai. Sevijautos asamblėjos darbą. Norėčiau paklausti, kaip atlikti objektyvų kruopštų vertinimą ir kaip įvertinti asamblėjų pridėtinę vertę, neturint kitų bendravimo partnerių. Mes galime pateikti tik Europos perspektyvą. Tačiau labai sunku atlikti nuoseklų įvertinimą, jeigu kiti partneriai, kiti pašnekovai neprisideda prie jo. Aš norėčiau, kad tos parlamentinės asamblėjos neatrodytų e, kaip per, perteklinės organizacijos. Ponas Daf. Uh, I I do, Ačiū. Tikrai dėkoju tiems, kurie pasisakė. Man buvo ypač įdomu išgirsti Čekijos parlamentarų apie Čekijos parlamentarų apsisprendimą sparčiai ir sėkmingai užbaigti šį išsitęsusi ir gana skausmingą procesą, kalbu apie tos sutarties įsigaliojimą Čekijos Respublikoje. lankiausi Prahoje pastaruoju metu tikrai daug kartų. Taip pat ir rudenį. Ir mes esame pakankamai gerai informuoti apie Čekijos e, partijoms aktualius aspektus. Ir manau, kad na, tą kontroversišką klausimą Čekijoje įmanoma teisingai išspręsti. Kalbant apie konkretų jūsų iškeltą klausimą finansavimo, sutartyje yra labai aiškiai atskirtos bus, bendros bus ir e, SDG išlaidos, jos teks mums. ES biudžete nes mes yra, esame viena iš biudžetą tvirtinančių institucijų ir mes galime spręsti, nustatyti kiek kuriam laikui num, bus numatyta finansuoti veiklą pagal ESDP, ESDI. Taip pat, kokia sparta plėsis jau išorės santykių tarnyba. O tai paaiškės gana netrukus po to, kai tik sutartis išsigalios. Taip pat yra aišku, kad vietoje E, vykdomų operacijų išlaidos tenka konkrečiai valstybei nariai. Nemanau, kad tai būtų nuolatinis klausimo sprendimas, bet bent jau sutartyje yra tokios nuostatos ir mes e, rengiamės užtikrinti jų įsigaliojimą. Aš sutinku, kad mūsų tikslas yra taryba ir ponia Umenroiten teisingai pastebėjo, kad mūsų bendras tikslas turėtų būti, mūsų dėmesys turėtų būti skirtas ministrų veiklos kokybei. Mm, neturėtumėme, turėtumėme siekti daryti įtaką, prašydami informacijos, dalyvaudami veikloje ir domėdamiesi tuo, kas vyksta. Kozak, kalbant apie Kozako formato susitikimus, jūs tikrai labai tiksliai suformulavote klausimą. Ar, jis, svar, ar jie svarbus, ar ar, ar jų veikla bus sėkminga. Aš manau, kad taip, bet to formato susitikimų funkcijos yra gana ribotos. Tai yra parlamentinių komitetų atstovų ir mūsų susitikimas. Tai yra geriausia vieta keistis pažangiają praktiką tarp nacionalinių parlamentų. Tai yra išsiaiškinti, kas pasiteisina, o kas ne. Taip pat išsiaiškinti, kokios skirtingos nuomonės egzistuoja 27 parlamentuose. Ta įvairovė yra išties stulbinanti ir dažnai aukštesnieji ir žemesnieji parlamento rūmai laikosi priešingų požiūrių, taiko skirtingas procedūras, Kalbu apie ES klausimų priežiūrę ir kontrolę, ypač apie bendrą užsienio ir saugumo politiką. Taigi, kur galima būtų su, sukaupti tą įvairialypę patirtį, aš manau, kad tai būtų ta vieta, uh, Ir, ir, ir tie, kas tuo domisi, yra suinteresuoti, tikrai galėtų prisidėti. Ir manau, kad mes savo produktą, prekę turėtumėme reklamuoti ir skleisti plačiau nei darėme iki šiol. Manau, kad Kozako formato susitikimai turėtų išlikti. Broko, Brokas savo pranešime, kalbėdamas apie AFKO, siūlo išplėtoti. Europos parlamento narių dalyvavimą nacionaliniuose parlamentuose. Man ypač įstrigo vieno, vienas nurodytas pavyzdys – Ir man atrodo, kad mes tikrai visi galėtumėme iš tos patirties pasimokyti. Galiausiai dešimtame e, punkte aš siūlau mums imtis tų forumų įvertinimo. Manau, kad tai galėtų būti mūsų bendrų jungtinių konferencijų, tai galėtų tapti mūsų jungtinių konferencijų darbo tvarkė. Kalbu apie tos susitikimus, kurie vyksta du kart per metus. Ir mes galėtumėme kreiptis į nacionalinius parlamentus ir pasiklausti jų nuomonės apie tai, pasidomėti jų patirtimi. Manau, kad tai galėtų būti tikrai įdomus pasikeitimas nuomonėmis ir išsie, galėtume išsiaiškinti, kam tie dalykai yra įdomus, kam jie yra aktualūs ir kam tai visiškai nedomu. Ir manau, kad e, mūsų užsienio reikalų komitetą tai taip pat paragintų pasirengti tokiams diskusijoms. Manau, kad e, kitas svarbus elementas čia galėtų būti savęs vertinimas. Ačiū, kolega Andrudov. Na tai 16 vasarį yra 16 e, vasario dienos vidurdienis yra e, pakeitimų patikimo terminas galutinis. Dabar perinimo prie 9 punkto darbo atvarkės pasirinkimo narystė priemonės biudžeto vykdymo kontrolė. Nuomonės referentas yra Atsakingas komitetas yra šito kontrolės komitetas ir matau, kad ir pranešėjas yra ponas Ičvans į Šantijvanį. Galiu pažadėti, kad kalbėsiu labai trumpai. Aš norėčiau apibendrinti pranešimą pagrindinius punktus. Tai yra paskutinė nuomonė, kurią aš noriu pristatyti. Ir vienas iš svarbiausių punktų yra susijęs su tas, kad visoms e, naudos gavėjams turi būti suteikta galimybė vienodai naudotis visomis politikos priemonėmis. Apie tai mes nuolat kalbame ir ta reikiamybė toliau išlieka. Kitas dalykas, mes turime e, tikslingai dirbti su tomis rytimis, kurios labiausiai rūpi piliečiams. Turime aiškiai parodyti, kad tai yra naudinga jiems, kad tai yra jų labui. Trečias dalykas, mes apgailestaujame, kad pirmosios IPA programos buvo priimtos jau 2007 metais, o daugelis kitų buvo priimta tik 2008 metais. Todėl nėra tokios realios bazės įvertinti jų įgyvendinimo sėkmę. Ir norėčiau paskatinti komisiją E, pastumėti į priekį projektų įgyvendinimą ir suteikti pinigus, kurie yra reikalingi, kurie yra signuoti. Mes e, sveikiname komisijos ketinimą e, skirti, padidinti signavimus jaunimo programai Erasmus tempus jaunimas veikloje programoms. Džiaugiamės, kad labai aktyviai susijusios pusės dalyvauja ir norėtume toliau skatinti jų veiklą bei pastangas ehm, liberalizuoti vizų režimą, pavyzdžiui, parengti veiksmų planą. Tai būtų viena iš priemonių. Pateikti du pakeitimai. Su, abiej, su abiem jais sutinku. Jeigu kas turi kokių klausimų ir neiškumų, prašom juos pateikti. Ačiū, ponė Sėpen die Berichterstatterin, Frau Kratzer. Ponia Kratza, pranešėja. Ίσως αυτή την σύντομη συζήτηση. Labai ačiū. Džiaugiuosi, kad šiandien galiu būti čia ir dalyvauju toje nedidelėje diskusijoje apie mano pranešimą ir nuomonę apie biudžeto įgyvendinimo priemonės e, narystėje besirengiančiam šalims. Sutinku su tuo, ką pasakė nuomonės rengėjas. Labai svarbu, kad ir užsienio reikalų komitetas, ir biudžeto kontrolės komitetas atkreiptų dėmesį į tarybos ir atkreiptų tarybos ir komisijos dėmesį į, į šią problemą. Taip pat turėtume pasirūpinti, kad daugiau nebebūtų dėlsiama ir tas atidėliojimas, kuris iki šiol buvo naudojamas kaip tam tikras alibi e, finansavimui stabdyti, daugiau nebegali egzistuoti. Stebėdami Fares, Apard ir kitas problemas e, tose šalise, kurios dabar jau tapo narėmis, bet kurios naudojasi jomis ir tų pro programų gyvenimo problemas, mes e, nusprendėme, kad reikia paremti biudžeto kontrolės komiteto pranešimą. Matome, kad pradinėme etape turi būti skiriama daugiau dėmesio tam, kas vyksta. Audito rūmai turėtų parengti specialią ataskaitą, kurioje būtų e, įvertintas pasirengimo narystė instrumentas e, tarpinėje stadijoje. Kitas svarbus pranešimo elementas yra e, preliminarios išvados. Europos komisija turėtų pasirūpinti, kad pasirinkimo narystėj priemonėse daugiausia dėmesio būtų skiriama pažangos ataskaitos e, temams, pavyzdžiui, aplinkos apsauga, moterų teisės, socialiniai klausimai, pavyzdžiui, nedarbas, bendradarbiavimas per sienas, sauga ir saugumas. Pranešimą diskutuosime vasario 17 dieną, todėl pra, nuomonės referentas ir visi kiti e, dirbantys šią temą mielai priimsime e, visus jūsų pasisakymus. Komisija, prašom. If you want. Thank you very much. Um, so we have... Dėkui mes susidomėjimu susipažinome su pristatytų pranešimu ir mes bendrais bruožais pritarėme pranešime išdėstytoms gairėms ir mes pateiksime informaciją apie tai, ką komisija veikia, kad užtikrintų tos srities politikos įgyvendinimą. Ačiū. Wortmeldungen von den Kollegen. Kollege St. Ivan ja auch nicht mehr. Na, nematau daugiau norinčių pasisakyti. Tuomet ir gerai, diskusiją šio klausimu baigsime. Balsuosime rytoj vidurdienį. Na, toliau kitas darbo atvarkės punktas yra finansiniai reformų sutarties aspektai. Biudžeto komitetas yra atsakingasis komitetas ir vis dar kreipsimės į kolegą Ištvaną, nes jis vėlgi pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai, ponė pirmininkė, liktai dalykai gerėja. Aš e, kalbėsiu vėlgi trumpai, nes diskusija, ankstesnė diskusija dėl pono DAF pranešimo apėmė nemažai ir šio pranešimo e, dalykų. Visų pirma, jau diskutavome ne kartą dėl šio klausimo ir tikrai Tai turės įtakos užsienio reikalų ir saugumo politikai. Toliau, kol kas dar negalime įvertinti finansinių požiūrių, galutinio įvertinimo finansinio pateikti. Nes kol kas nežinome, kai bus, institu, bus institucinė sąranga, tai yra pirmas dalykas, bet to vis dar laukiame iš komisijos ir iš tarybos skubios tos programos, kaip galima būtų racionalizuoti saveiklą. Laukiame, kad būtų iš esmės mažinti administraciniai kaštai. Aišku, turime, nu, galima iš anksto nustatyti kažkokius tai orientacinius principus, tačiau galutinio e, įvertinimo negalime dar pateikti. Ir visa tai, kas susiję su institucijomis, lieka dar ne, neužtikrinta. Todėl ir O, o sumas jau reikia numatyti, nesvarbu, nesvarbu kokia ta institucinė sąranga ateitie bus, taigi kol kas negalime nustatyti konkrečių galutinių skaičių. Atsižvelgiant į sudėtingą biudžeto situaciją, reikia pažymėti, kad kol kas nedaromas spaudimas dėl ketvirto ir penkto um, išlaidų kategorijos. Tačiau kalbant apie būsimą biudžeto svarstymą, e, jau matoma, kad ketvirtam ir penktam, e, ketvirtai ir penktai kategorijoms reikės daugiau išlaidų. Ir taip pat reikės peržiūrėti, kaip jūs ir sakote, rytoj apie tai, kas e, diskutuosime, kuomet bus pristatomas vienas iš tų pranešimų. E, Taip pat reikės numatyti pakankamai lėšų naujai instituciniai sąrangai, tai yra labai svarbu. Visi tam pritarė, kol kol kas dabar yra nepakankama. Na, kalbant apie Lisabonos sutartį, joje yra numatomos naujos procedūros ir tai yra sveikintinas dalykas. Galėsime greičiau, kaip sakant, prieiti prie E, bendrijos biudžeto. Tačiau noriu pažymėti, kad bet kuri ES išorės veikla turės būti finansuojama iš bendrijos e, lėšų ir tik tai skubiais atvejais e, ši veikla galės būti finansuojama ne iš biudžeto lėšų. Na ir norint įvertinti galutinės finansinės, e, galutinį finansinį poreikį, mes prašome tarybą ir komisiją pateikti visą. Nurodyti, kokia bus visa galutinė organizacinė sąranga, kad galėtumėm viską planuoti. Pirmininkas, ačiū. Dabar komisijai žodis. Chairman, um, the Commission welcome. Pirmininkė, komisija sveikina uh, pono Šentivanį parengtą komisijos nuomonę. Atsižvelgėme į jo pastabas ir dokumento turinį, bet tuo tarpu šiame etape komisija daug negali papasakoti uh, savo biudžeto dokumentuose, jie yra vieši, mes pažymėjome, kad įsigaliojimas ta, gali turėti tam tikrų pasiekmių, finansinių pasiekmių, bet reikės taikyti galiojančias procedūras, bet sutinku su ponu Šentivani, kad dar per anksti prognozuoti, apie kokias pasiekmes biudžetui čia kalbame. Ir dar per, sunkus, per anksti spėti, uh, ko tikėtis, nes mes jas užbėgtume už akių sprendimams dabar, jeigu bandytumėme spėlioti. Tai apgalėstauju, kad daugiau nieko pridurti negaliu. Ačiū, ar dar bus norinčių pasisakyti? Kolegos, ar norite? Atrodo, kad ne. Tuomet e, noriu Jums pranešti, kad Terminas pakeitimų įtikimo yra gana greitas, vasario 19 vidurdienis, todėl prašyčiau visų pateikti pakeitimus anglų kalba. Taigi, šiandienos darbo tvarkę baigėme. Ačiū visiems ir susitiksime rytoj 9 ryto.